Dear colleagues, please, are you ready? Labas rytas. Noriu palinkėti e, laimingų naujų metų visiems komiteto nariams, jau kai kam anksčiau. Tas to, to linkėjau. Sveiki visi sugrįžę. Norėčiau paklausti, ar galime patvirtinti darbo tvarkę. Atrodo, kad taip. Dėkoju. Protokolas. Protokolai lapkričio 8 dienos, 9, 10, 28, 29, gruodžio 5, gruodžio 12. Puiku. Porą pranešimų. Norėčiau nariams priminti, kad mūsų bendras sutikimas su Libe komitetu PHS 3C050 vyks iš karto po mūsų šio ryto posėdžio ir per bendrą posėdį kalbėsime apie pakeitimus pranešimui, e, kuris skirtas e, užkirsti ES finansinės temos e, naudojimą nusikalstamais tikslais, pinigų plovimo tikslais. 15 lapkričio buvo patvirtinta parlamento pozicija, jisai paaiškino, kokia yra jo pozicija dėl pakeitimų. Pavyzdžiui, siūloma pakeisti kai kur formuluotę ir e, e, dėl įvairių fondų. E, taip pat buvo kalbama apie komisijos ir tarybos poziciją. Malta pirmininkaujanti galvoja apie pirmas trišalės darybas, bet tik tai kovo pabaigoje būtų galimybė surenkti tokias darybas. koordinatorių posėdžio rekomendacijos. Posėdis vyko gruodžio 15 dieną. Nutarta pateikti tam tikrų pasiūlymų dėl reglamento dėl administracijų bendradarbiavimo mokesčių srityje ir mokesčių biuro steigimo, taip pat dėl PVM prievolių, parduodant prekes nuotoliniu būdu bus rengiamas pranešimas dėl šio klausimo, taip pat dėl e, direktyvos, dėl PVM knygoms ir laikraščiams. EPP rengs e, pranešimą. Taip pat e, išimtis PVM dėl atgrėžtinio mechanizmo EPP rengs pranešimą, EKR ir socialistai rengs kitų klausimų pranešimą dėl startuolių, socialistai pavyzdžiui, ir ekon nuomonė dėl nemokumo. Jūri komitetas yra pagrindinis, mes renksime nuomonę. Mes taip pat dirbsime dėl šio klausimo pagal 55 straipsnį, pagal, e, dėl atskaitomės pagal šalis principo, dėl e, Pirmininkų suėga neprieėmė jokios pozicijos dėl e, setos, mes e, prašėme e, nuomonės ir buvo taip pat e, Buvo taip pat pranešta, kad ponas Doisimblium ateis pas mus anksčiau negu numatyta ir taip pat nutarėme pakeisti Čiovisko, e, Italijos centrinio banko vadovą. Ispanijos taip pat centrinio banko vadovą pasikviesime. Šiais metais komisija turėtų atvykti į mūsų komitetą iškart po to, kai bus e, paskelbtas biudžeto projekto planas. Mes nutarėme, kad pernai per nelik vėlai įsijungė komisija, taip pat mūsų komiteto sekretoriatas parlamentui pasiūlyta kreiptis į e, biudžeto kontrolės komitetą, kad būtų galima išklausyti auditorumo ataskaitą dėl SSM. E, ir taip pat nutarėme pasikviesti vicepirmininką Dombrovskį dėl e, tarptautinių finansinių institucijų ir struktūrų reguliavimo struktūras. Tiek norėjau pasakyti. E, dabar kalbėsime apie Europos semestrą. Gunaro Hokmarko pranešimas tai yra. Ačiū pirmininkė. Norėčiau visiems taip pat palinkėti laimingų naujųjų metų. Jeigu pasižiūrėsime aplinkui save plačiau, tai suprantame, kad reikia mums sėkmės kaip galima daugiau. Beveik 500, 423 e, pakeitimai pateikti, tikrai nemažai mano pranešimui. Ir atrodo, kad e, gal pernelyg plačiai užsimota, e, nepavyks visko įtraukti, bet e, nežiūrint viso to, aš esu labai dėkingas už jūsų nuomonės, mes su šešėliniais pranešėjais jau kalbėjome apie tai. Ir norėčiau su jumis pakalbėti apie tuos pakeitimus šiais neiškumų laikais E, matome, kad tikrai daug dalykų gali atkeliauti iš jav, nežinia, kaip viskas ten bus, taip pat e, breksito klausimas aktualus, finansinis nestabilumas kai kuriuose šalyse, yra daugybė uh, iššūkių ir dėl to stabilumo paktas tampa dar e, svarbesniu, nes jis turėtų užtikrinti didesnį patikimumą svorį Europos ekonomikai. Ir jeigu juo bus nepasitikima, tai stabilumas gali nukentėti. Mūsų darybose vienas iš svarbiausių klausimų bus, kaip vertinti tai, kas e, yra vadinama pozityvė fiskalinė būklė. Aš galiu pasakyti, pirmininkė, kad visuomet pozityviai žiūri pozityvius dalykus Ir jeigu tik tai galima, reikėtų pakalbėti, kaip užtikrinti viešuosius finansus, kurie galėtų paskatinti augimą. Tai yra ne tik svarbu, bet mes ir privalome apie tai kalbėti. Manau, kad mes galėtume ir pasiekti tam tikro konsensuso šios rytyje, išlaikydami stabilumo ir augimo pakto nuostatas ir neieškoti pretekstų, kaip e, nesilaikyti viešųjų finansų stabilumo reikalavimų. Bet taip pat mes galime pasinaudoti egzistuojančiomis fiskalinėmis paskaitomis, kurios numatytos saugimo ir stabilumo pakte. Ir aš norėčiau E, kalbėti apie galimybės kokybiškam biudžetui suformuoti. Pirmininkė, mane visuomet stebina tai, kad kai vyksta diskusijos apie svarbų finansavimą, svarbių dalykų finansavimą, kolegos ar vyriausybė atstovai sako, jog toks investavimas, tos išlaidos yra tokios svarbios e, ir dėl to galima nesilaikyti stabilumo pakto ribų. Tai jeigu tai yra taip svarbu, reikia nuo to ir pradėti, o prie, tik paskui kalbėti apie ribų viršymą. Jeigu labai svarbu užsitikrinti e, pradžioje finansavimą, o ne pabaigoje pradėti sakyti, kad mums būtent to reikia e, reikia galvoti, kaip reitinguoti įvairius finansavimo, finansavimo šaltinius, e, kurie turėtų būti prioritetiniai. Ir taip pat egzistuoja teisės aktai e, ir komisija yra įsipareigojus išlaikyti stabilumo pakto nuostatas, nes apie tai galime kalbėti ir e, ieškoti sutarimo, kaip žiūrėti į tai. Man atrodo, kad tai atsispindi ir daugelie pakeitimų. Žiūrima į ES ekonomiką, matoma, kad padėti skirtingose valstybėse narėse yra skirtinga Kolegos savo, kad ne vienodai yra pasiskirstęs augimas, taip pat darbo vietų kūrimas ir aš nemanau, kad, e, kad darbo vietas ir augimas e, priklauso nuo skirtingų aplinkybių ir mes turime į tai atsižvelgti, kadangi kai kuriuose valstybėse augimas yra tvirtesnis ir kai kur mažiau yra augimo. Tai taip pat yra susijęs su mūsų gyvendama politika. Ir mes turėtume apie tai kalbėti ir analizuoti padėtį. Reikia taip pat pasižiūrėti į bendrąją ekonomikos būklę Europos Sąjungoje ir į atskiras valstybės narės ir jų ekonomikos pasiekimus. Pirmininkė, jeigu galva laikai šaldytuve, o kojas orkaitėje, tai vidutinė temperatūra būtų visai nebloga. Bet tai nepadeda nei galvai, nei kojoms. Manau, kad ekonominės politikos kontekste tai taip pat svarbu. Mes turime užsitikrinti, kad elgsimės teisingai ir kad užtikrinsime augumą ir da, augimą darbo vietų kūrimą. Gerbiama koordinatorė. Ir turime E, užsitikrinti, kad skirtingos aplinkybės suteiks skirtingų galimybių. Mums investicijos yra svarbios, tačiau investicijos turi pritraukti kitas investicijas ir e, užtikrinti pelningumą. Mums svarbu prisiminti, kad skirtingų frakcijų atstovai kalba, kad reikia mažiau apmokestinti darbą. Tai yra gerai. E, Ir mes taip pat turime kalbėti apie struktūrinės reformas. E, baigdamas dar noriu kai ką pasakyti. E, matau iš pakeitimų, kad e, nedidelis augimas ar lėtas augimas yra susijęs su ypatingomis pinigų politikos priemonėmis per pastarosius metus, bet tai ir netvarus dalykas ilgalaikėje perspektyvoje mes turime pirmiausia galvoti apie struktūrinės reformas. Galime tikėtis, kad atsiras fiskalinių paskatų, bet Europos e, ekonomikoje tokių paskatų buvo nemažai ir tai nėra tvaru taip elgtis metai iš metų. Ir diskusijos atrodo, būtent tą ir sako, mums reikia struktūrinė formų net ir iš šios perspektyvos žiūrint. Mes žiūrime į priekį, laukiame diskusijų. E, turime padaryti daugiau viešųjų finansų srityje, turime siekti gyvendinti reformas, kad pritrauktume investicijų, kad galime užsitikrinti stabilumą ir taip pat, kad galime e, suderinti šios visus dalykus. Galiausiai, pirmininkė, jeigu mes užsitiksime pozityvę fiskalinę e, poziciją, tai turėsime fiskal... pozityvius poslinkius net ir gyvendant stabilumo e, paktą. Ačiū pranešėjui. E, Silvia Pereira, socialistų frakcijos vardu. Prezident, queria também dirigir saudações de bom. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasveikinti su naujais metais visus susirinkusius. Noriu padėkoti generai Hopmarkui už jo e, komentarus kaip pranešėjo. Noriu pasakyti, kad socialdemokratų frakcija tikrai yra pasirengusi su jumis bendradarbiauti. Mes labai atvirai e, svarstysime visas galimybės pasiekti kompromisu. Dašu, kad reikės daug ką dar padaryti dabartinis pranešimo variantas, koks dabar jis, kaip jis atrodo, dar tikrai yra labai to, toli nuo jau iki subalansuotos pozicijos, o tikrai norėsime to pasiekti, aišku. Aš nebejoju, kad mūsų dialogo kompromiso dvasia leis mums pasiekti gero kompromiso, kaip yra mums pavykę tai užsitikrinti ir praeitie. kompromisai, kuriuos mes anksčiau esame sudarę, gali būti tikrai puikus išeities taškas. Negalime sutikti su tą mintimi, kad Europos parlamentas dabar mm, sakys mažiau nei yra sakęs anksčiau, kad pozicija bus jo švelnesnė, ypač kai eina kalba apie sąžiningą, subalansuotą augimą visame žemynė. Tiesiog norėjau pabrėžti, kad mes esame pasiryžę siekti kompromiso ir tikrai norime pasiremti tuo darbu, tais pasiekimais, kurie yra mm, pasiekti per pastarosius keliarius metus. Tikrai ne mūsų frakcija teiks, kad e, esamos taisyklės nėra geros, netinkamos, nepatikimos ES veikimui ištikrinti, ekonomikos pinigų sąjungos veikimui ištikrinti. Tačiau reikia, aišku, įvertinti dabartinės problemas ir reikia kalbėti ne tiek apie taisyklių tinkamumą ar patikimumą, kiek Reikia kalbėti apie tai, kad reali problema, su kuria dabar susidarė ES, tai yra investicijų stoka, augimo stoka, didžiulis nedarbas, didžiulė neligybė ir uh, skirtumų gerovės e, srityje didėjimas. Visa tai sukuria didžiulį nepasitenkinimą, pasipiktinimą žmonių tarpę Europos projekto atžvilgių. Ir aišku, kad dėl to iškyla Europos projekto egzistencijai grėsmi. Tai tikrai sutinkam su pranešėju, kai sako, kad Svarbiausia yra padaryti tai, kas yra reikalinga, kas teisinga. Fiskalinė ir ekonominė politika turi būti teisinga, tinkama. Ir mes turime tikrai dabar šiuo lemiamu momentu to pasiekti. Dabar tikrai yra lūžio taškas ekonominiai valdysenai. Kolegos ir Europos parlamento balsas turi būti išgirstas, kai eina kalba, kokią ekonomikos politikos ir fiskalinės politikos kryptį dabar reikia pasirinkti mes negalime pamiršti ir to, kas yra pagrindiniai politiniai faktai, kas turi būti bet kokių diskusijų pagrindas. Europos komisija e, kreipėsi į valstybės narės ir ES institucijas ir perdavė vieną pagrindinę žinę. Tai yra, kad ES ekonomikai 2017 metais Reikia tokios fiskalinės politikos, kuri daug daugiau prisidėtų prie augimo. Tai yra pagrindinė žinia. To reikia um, Europos ekonomikai. Fiskalinės politikos, kuri papildytų galimai ir monetarnę politiką. Kaip jūs puikiai žinote, mes tikrai negalime amžinai E, gyveninti tos ekspansionistinės politikos, kaip kad buvo daroma pasarosius kelius metus. Ir komisija sako dar daugiau. 2017 metų biudžetas tik patvirtintas. Ir kitų metų rekomendacijų gyvenimas komisijos sukurtų tokią fiskalinę politiką, kuri būtų nenusaikiai ekspansionistinė, o nusaikiai aki politiką, tą mums sako Europos komisija. 2017 metais fiskalinė politika bus neteisinga, netinkama ES, jeigu niekas nebus padaryta. Todėl Europos komisija teikia pasiūlymus. Buvo jau kalbama apie mm, teigiamą fiskalinę būklę. Tai yra tos valstybės, kurios turi mm, gerą maržą, turėtų padaryti daugiau dėl ekonomikos augimo. Aš manau, kad iš tikrųjų Europa turi mm, siekti įveikti tą iššūkį ir labai sveikiname pranešėjo pasiūlymus tą linkmę. Mūsų frakcija labai stengsis padėti sustiprinti visas tas žinias, kurios visas tas idėjas ir pastangas, kurios bus skirtos paskatinti investicijas ir um, konvergencijos judinimą ES ir uh, tas mintis, kurios leis uh, užtikrinti, jog ES turėtų tokią fiskalinę politiką, kuri leistų įveikti tuos iššūkius, su kuriais dabar susidurime. Bet tikrai mes neparemsime nieko, kas prieštarautų ankstesniems Europos parlamento pranešimams, kur eina kalba apie um, sankcijas ar panašias priemonės. Ir tikrai labai aiškiai viskas yra pasakyta tais klausimais mums reikia tinkamų politikos priemonių paketo ir tai turi būti diskusijų esmė ir aš tikrai savo frakcijos vardu labai prisidėsiu prie bendrų pastangų tą linkmę. Uh, Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu Robert Zylė vardu. Jis atsiprašo, kad negalėjo dalyvauti posėdėje. Reikia pažymėti, tai yra pana Zylės pastabas, kad uh, Yra pateikta labai daug pakeitimų e, dėl šios iniciatyvos pranešimo. Pono Hakmarko pranešimas suformuoja gerą kryptį tolesniam darbui, tačiau tą pranešimą tikrai reikia dar pakoreguoti, kad e, tikrai apžvelgtumėm visus tuos iššūkius, su kuriais dabar susidurėme. Uh, Savo pakeitimais mes norime pabrėžti, kad nors augimas sugrįžo, vis dar jis yra trapus, um, nepatikimas ir nevienodai pasiskirsta tarp valstybių narių. Tas pats pasakytina apie užimtumą. Yra dar labai daug didžiulių skirtumų tarp valstybių narių užimtumo srityje. Be to, bendrėjai skaičiai apie eurozoną galbūt slepia tikrąją tiesą, kad yra didžiulių skirtumų tarp ES valstybių, kurios, yra, kurios turi ir skirtingus ir biudžeto deficitus, ir, ir e, įvairius kitus rodiklius, palūkanų normas ir taip toliau. Uh, Reikia galvoti apie tai, kaip geriau būtų įgyvendinamos bendros taisyklės, bet to mes turime Junkerio plano, kai kas tai laiko panacėja visoms finansinėms ES politikoms iš, e, problemas išspręsti, tačiau EFSI pinigų dauguma nusėdo tose valstybėse, kur investicijų lygis ir taip jau yra pakankamai a, e, didelis. Tuo tarpu 13 ES valstybių narių gavo tik 8 procentus tų pinigų ir kaip tuomet kalbėti apie reformas, apie subalansuotus biudžetus ir tinkamus atitinkamus skolos lygius. Tai tokios būtų kolegos pastabos ir kolega dar pridurė, pridurė kad e, tikrai mielai dirbsiu pranešėjai, šešėlės pranešėjais, kad būtų tikrai visapusiškas geras pranešimas parengtas. Kadangi mm, nei dviejų minučių nekalbėjau, tai dar savo keletą pastabų pridursiu prie to. E, norėčiau pratesti tą pastebėjimą, kad e, didžioji dalis EFSI pinigų nukeliavo į tas valstybės, kur investicijų lygis ir tai buvo pakankamas. Mano nuomonė, tai išryškina pagrindinę problemą, kurią turime ES. Investicijos priklauso nuo e, kapitalo marginalinių produktų. Ten kur kapitalo marginalinių produktų yra daug, ten ir daug e, investicijų yra. Ir akivaizdu, kad e, tai yra problema dėl kapitalo uh, pasiūlos. Tai norime, norint padidinti kapitalo marginalinių produktų kiekį, reikia padidinti ir e, papildomų e, faktorių pusę, tai yra darbo jėgos kokybė, prieiga prie infrastruktūrų, e, viešo administravimo kokybę reikia pagerinti ir taip toliau. Tai yra pagrindiniai veiksniai, kurie skatina kapitalą mm, marginalinius produktus. Ir aišku, kad mes turime labai didžiulių netolygumų ES, vertinant, pavyzdžiui, tų papildomų faktorių produktivumą ir jų santykinę kainą mm, pagrindinėse valstybėse ir periferinėse valstybėse. Dėl to atsiranda didžiuliai skirtumai dėl kapitalo marginalinių produktų ir dėl to atsiranda labai dideli investicijų um, lygio skirtumai, kas lemia, aišku, ir ekonomikos augimo dinamiką. Ir todėl labai svarbu yra kalbėti apie konkurencingumą. Investicijos nevyksta tose valstybėse narėse, kurios nėra konkurencingos. Todėl mes turime padidinti, padidinti ir subalansuoti konkurencingumą Europoje ir Eurozonoje. Ir viena iš lemiamų problemų čia yra tas faktas, kad neturime jau um, valiutų keitimo kūrų kurso, kaip e, e, priemonė subalansuoti e, konkurencingumą. Tai problema, aišku, yra tuomet euras, kuris valiuta, kuri nėra tinkama eurozonai, nes turime problemų dėl konkurencingumo. Eurozona dėja yra tokia situacija. Ačiū. Uh, yes, Lyve Viernich, Alde Group. Ačiū. Toliau kolega, kolega Vernis iš Aldo frakcijos. Ačiū pirmininkė. Sveikinu visus su naujais metais. Noriu padėkoti ponui Hokmark už šį pranešimą. Iš esmės jam pritarėme, bet turime ir nemažai pakeitimų apie investicijas. Europa turi dėti daugiau pastangų tam, kad pagerintų verslo aplinką ir taip pat, kad įgyvendintų uh, įvairius reglamentus, tokius kaip dėl kapitalo rinkų sąjungos. Mes esame pateikę ir rekomendacijų, kaip galima būtų užtikrinti geresnės galimybės įmonėms pasinaudoti finansavimu. Ilgalaikės investicijos turėtų būti vykdomos tokiuose srityse kaip švietimas, informacinės technologijos, tvari energija. Komisija e, turi teikti didesnį finansavimą tarpvalstybiniams projektams, pavyzdžiui, naudojant EFSI lėšas. Taip pat valstybės narės turi dėti daugiau pastangų tam, kad įgyvendintų konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas ir vykdytų savo įsipareigojimus baigti formuoti vidaus rinką. Taip pat ir komisija ir valstybės narės yra raginamos atlikti daugiau reformų sveikatos apsaugos rytyje. E, jos taip pat turėtų bendradarbiauti ir keistis geriausią praktiką e, tarpusavyje. Šiuo metu sveikatos apsaugai yra e, skiriama nuo 5 iki 11 procentų nuo BVP, bet tikrai labai tikėtina, kad dėl demografinių pokyčių šios išlaidos didės. Taip pat reikalingos ir fiskalinės taisyklės tam, kad galėtumėm atgauti pasitikėjimą e, dėl e, Europos valiutų sąjungos. Kalbant apie e, viešuosius finansus, tai jos formuojant reikia atsižvelgti ir į demografinės tendencijas. Komisija turėtų išnagrinėti, kaip valstybių narių biudžetai veiks ateities kartas. Taip pat reikia užtikrinti didesnį demokratinį atskaitomumą. Nacionaliniai parlamentai ir komisija turėtų uh, palaikyti glaudesnį dialogą dėl konkrečiom šalims skirtų rekomendacijų. Tos rekomendacijos turėtų būti teisiškai staistančios, nes jas turėtų patvirtinti ir e, teisėtai išrinktos vyriausybės. Aš su nekantrumu laukiu tolimesnio bendradarbiavimo su jumis. Ačiū, nematau nieko iš GUE frakcijos, taip pat ir žaliųjų nematau. FDD, NF, FDD vardu norėtų pasisakyti pane Bastor. Ne. NF. Ačiū, pirmininkė. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir e, šiais metais aš perskaičiau um, pranešė Hekmark dokumentą, bet kaip ir praeisiais metais, matau, kad pateikiami tik, pateikiama tik dalis faktų apie ekonomikos augimą. Mes turėtumėm užtikrinti, kad ekonomika sustiprėtų Ir taip pat svarbu, kad būtų laikomas Maastrichto sutarties kriterijų. Mes e, anksčiau tikrai rėmėme tą Maastrichto sutartį, bet dabar matome, kad e, ji neveikia tinkamai. Bendra valiuta e, padarė pragaištingą poveikį ekonomikos augimui. Mums reikia apginti mūsų identitetą. Taip pat e, turime siekti, kad e, ekonomika auktų, turėtų pridėtinę vertę. Anksčiau ekonomika augo sparčiau, vėliau buvo nuspręsta sukurti e, bendrą valiutą ir tai turėjo neigiamo poveikio. Mums reikia peržiūrėti visą sistemą ir ją keisti, nes kitaip niekuomet ekonomika vėl nepradės aukti. Ponas Hekmark viską labai gerai išdėstė, gal ir pats to nesuprasdamas. Jis pateikė faktus, kad ekonomika auga, bet ar jie yra tikrai įtikinantis. Mes neturime elgtis taip, tarsi dalis mūsų, būtų, dalis mūsų kūno būtų šaldytuve, o kita dalis orkaitėje. Be abejo, aš ir toliau e, reikšiu kritiką dėl šio pranešimo ir atidžiai stebėsiu tolimesnės diskusijas. Ačiū. Ar kas nors norėtų pasisakyti per spontaniškus pasisakymus, per Vanšberės, dvi minutės? Mr. Rozatė as well. Ah. O paskui panas Rozatė. Gal panas Rozatė visų pirma? Ar pane Berės? Non, non, merci euh, au rapporteur pour sa présentation. Dėkoju pranešėjui už pristatymą. Jis uh, įdėgė naują koncepciją mūsų diskusijose, būtent šalituvo ir orkaitės kad taip poetiškai pristatyti ekonominės situacijas, bet jis pats na, nepritaikė tokių pamokymų pats savo. Nes, kaip jis sakė, iš tikrųjų yra daug biudžeto rėmimo stimulų, bet galvojant apie struktūrinės reformas, to nebuvo pakankamai. Uh, Man atrodo, kad kas realiai apibūdina tos poetinės politinės diskusijas, būtent tai, ką mes matome valstybės narėse, kad nebuvo pakankamai biudžetinių stimulų e, ir būtent to reikėjo Junkerio planui ir yra struktūrinė formų, tam tikras toks nuovargis jau juntamas, palyginti su pirmąją struktūrinių reformų kartą, visų pirma, kas buvo orientuota į kainos mažinimą, konkurenciją kainų, savikainos lygmenių. Tai aš sakyčiau, kad reikia jau išeiti iš tos uh, polarizacijos prieš pastatymo šalituvo, ar kai tai reikėtų galvoti apie naujos kartos struktūrinės reformas. Iš tikrųjų, diskusijose nes to labai reikia, kad būtų paskatintos investicijos visoje ES ir ypač eurozonoje. Darius Rozatį. Ačiū toliau Daris Rozatė. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti ponui Hekmark už jo išties puikų pranešimą. Tikrai iš esmės pritariu jo pastaboms ir rekomendacijoms. Aš taip pat laikausi nuomonės, jog mums reikia geresnio išlaidų planavimo. Taip pat reikia daugiau investicijų į infrastruktūras. Ir tokias investicijas reikėtų suplanuoti e, išlaidų dar prieš pradedant leisti lėšas. Mes e, kalbėdami apie išlaidas. E, žinome, kad visą laiką, tarkim, e, išlaidos infrastruktūrai e, gali išaukti, gali viršyti nustatytas ribas ir tai nėra tinkamas požiūris. Taip pat dėl fiskalinio skatinimo. Kai mes kalbame apie įsiskolinimus, tai matome, kad e, buvo tikrai daug išleista, bet galbūt netinkamose sritise. Valstybėse narėse padėtis skiriasi, kai kurios valstybės narės turi e, didesnę manevro laisvę, jos gali ir padidinti išlaidas. Bet tai yra valstybių narių taikomos priemonės, nėra e, jokių europinių nuostatų ar instrumentų, kuri, kuriais galėtų pasinaudoti valstybės narės. Jeigu jos nori išleisti daugiau, jos gali tą daryti naudodamas nacionalinius instrumentus. E, kai kurios valstybės narės pernelyg įsiskolino, nors ir neturi tos didesnės fiskalinės manevro laisvės. Taigi, kol nėra tinkamų politinių instrumentų europinių lygmenių, e, kuris apjungtų e, valstybių narių vykdomą fiskalinę politiką, tol e, tokių galimybių nėra. Aš e, supratau, ką pasakė ponas Liukas apie konkurencingumą, bet mane nustebino jo požiūris į euro vaidmenį. Čia prisiminsiu ir kito kolegos pastabas. Jeigu šis kolega mano, kad e, nacionalinė valiuta yra tarsi išsigelbėjimas, e, tai nėra tiesa. Jeigu jūs turite savo valiutą, jūs nesate konkurencingesnis, jūs esate tiesiog pigesnis. Nekonkurencingesnis, nenovatoriškesnis, bet pigesnis. Tai yra tik tais trumpalaikė priemonė ir nieko daugiau. Filip Lamberts. Ačiū, aš norėčiau sureaguoti tai, ką ką tik pasakė ponas Rozati. Ypač pritariu paskutiniai jo pastabai. Jeigu jis tampate pigesnis, tai nereiškia, kad konkurencingesnis, tam pritariu. Tikrasis konkurencingumas tai yra a, e, a, tinkamų paslaugų e, teikimas vartotojams geresnių paslaugų negu kad konkurentai. A, konkurencingumas kainų srityje yra pigus būdas. ES turėtų konkuruoti e, didesnės vertės kūrimo, o ne kainos žemumo srityje. E, reikėtų skatinti investicijas. Buvo daug kalbėta ir apie netiesioginės investicijas, bet pažvelkime į tą šešių dokumentų paketą. Ten kalbama apie paskatas valstybėms narėms investuoti. Anksčiau teisės aktuose buvo um, numatytos ir priemonės dėl perviršio. Gali būti taip, kad e, šalis yra konkurencinga, bet joje yra perviršis dėl to, kad nepakankamas suvartojimas. Mes e, kritikuojame Vokietiją dėl jos perviršio, bet taip yra ne dėl to, kad Vokietija daug eksportuoja. bet Vokietija to pačiu metu spaudžia vidaus vartojimą. Perteklinis vartojimas e, nebūtinai skatina augimą. Mums e, reikia geriau naudoti tą e, pasiūlytą e, netiesioginį investicijų mechanizmą. Tikrai labai gaila, kad komisija dabar dar nepakankamai naudoja. Ponas Lukas. Ačiū pirmininkė, negaliu nieko pažadėti, bet trumpai kalbėsiu. Dėkoju kolegams iš TV ir kairiųjų. Jie paliko erdvės diskusijoms, šiek tiek taip pat dėkingas esu ponui Lambers, kuris užginčia mano uh, pareiškimą, aš noriu pasakyti, kad konkurencingumas gali būti siejamas su verte ir sąnaudomis ar kainomis dviem dalykais. Abu tie dalykai yra įmanomi ir konkurencingumas gali padidėti mažinant kainas. Mes e, kuo mažesnės kainas siūlome, tuo konkurengesnį esame. Tačiau abu elementai turi būti naudojami. Kainų skirtumas yra toks didžiulis e, eurozonoje. Jeigu taip yra ir reikia gal 30-40 procentų nuvertinimo kai kuriuose valstybėse narėse ir būtų nerealu tikėtis, kad krizės apimtose šalyse įmonės galėtų išlošti suėdamas kokybiškus produktus, e, kur jie galėtų kompensuoti už tą 40 procentų kainos skirtimą. Būtent reikia e, nu, devalvacijos, e, reikia pasiūlyti žemės mažesnės kainas ir tokiu būdu užtikrinti investicijas tose šalyse. Viskas aišku. Ačiū pirmininkė, kad suteikite man žodį. E, taip reikia lankstumo ir e, spontaniškose diskusijose. Dabar pranešėjų žodis. Dėkoju. Dėkoju už visas pastabas. Nekomentuosiu visų atskirai, bet pasakysiu, kad pirmiausia mes turime užtikrinti aukštus atlyginimus ir tuo met konkuruoti, o ne su žemais atlyginimais. Visuomet galima sumažinti kainą, bet ne atlyginimus. Ir aš visuomet renkuosi geresnės darbo vietas. Iš diskusijos e, ką svarbu pažymėti? pagrindinės frakcijos nekvestionuoja bent jau stabilumo pakto. Ir kaip suprantu, mes visi panašiai jį interpretuojame diskusijos apie pozityvę fiskalinę e, poziciją neturėtų pakengti stabilumo paktui. Ir tai yra pagrindas tolesniam darbui. Antras dalykas - grįžtame į virtuvę šaldytuvą ir orkaitę. Manau, kad svarbu būtų mums pastebėti, jog skirtingose valstybėse narėse e, padėtis yra skirtinga. Kai kas kalbėjo apie augimo stoką, taip tai yra tiesa bendruoju agreguotojų lygmenių ir atskirai žiūrinti valstybės narės, bet šiaip jeigu atskirai žiūrėsime, pamatysime, kad kai kur augimas yra aukštesnis ir taip pat yra investuojama daug ir tai yra susijęs su viešųjų finansų stabilumu. Kai kurios valstybės narės e, visiškai kitaip atrodo negu bendras Europos ekonomikos vaizdas, kai kur yra labai užimtumas didelis. Taigi mes turime e, kelti klausimą, kodėl egzistuoja tie skirtumai. Vienas dalykas yra aiškus, būtent gal ne visuomet reikia E, didinti skolą, skolos naštą. Galbūt, galvojant apie ilgal, konkurencingumą ilgalaikėje perspektyvoje, reikėtų pasirinkti pirmiausia struktūrinės reformas, o ne tiek dėmesio skirti fiskaliniams paskatoms. Reikia, kaip galima e, geriau pasinaudoti, aišku, viešaisiais finansais, kad būtų galima paskatinti augimą. Apie tai kalbėjo ponas Rozatė. Mes turime išmintingai elgtis ir siekti užtikrinti, kad viešieji finansai, e, kaip galima geriau, prisidės prie augimo. Aš išklausiau jūsų, suprantu, kad yra norimas pasiekti kompromiso ir Diskutuosime toliau su šešėliniais pranešėjais, kitais šio garbaus komiteto nariais. Ačiū. Dėkuoju. Labai vertinu jūsų pozityvų požiūrį, sieki ieškoti kompromiso. Lauksime jūsų darbo rezultato. Pranešėjas turbūt labai gerai žino, kad Mm, papildomas elementas viso to yra tai, kad reikia naudoti saugimo pakto nuostatomis, taip pat pasitelkti lankstumą, kurį leidžia taisyklės. Ir tai yra esminis elementas. Aš esu tikras, kad dėrybininkai ras protingą kompromisą ir kad atsiras nemažai konsenso panašiai kaip ir rengiant kitus pranešimus šio klausimo. Balsuosime dėl šio pranešimo vasario 6 dieną, o per plenarinį posėdį tikimės 13 vasario. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas. E, Filip Lambers pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento dėl 17-20 metų sąjungos programos skirtos remti konkrečiai veiklai, kurias skatinamas vartotojų ir kitų galutinių finansinių paslaugų gavėjų dalyvavimas formuojant sąjungos finansinių paslaugų srities politiką nustatymo. Dabar e, Markus Faber pirmininkaus po manęs, o pranešėjus suteiksiu žodį. Ačiū pirmininkė, kolegos. Kaip jūs tikriausiai pastebėjote, žiūrėdami kompromisinius pakeitimus, juos išplatinome vakar po pietų, mes bandėme atsižvelgti kaip galima daugiau nuomonių ir įtraukėme pakeitimus tų, kur iš principo pritarė šiai programai ir suprantu, kad kai kurie iš jūsų nepritarė tai programai, bet dauguma pritarė. Taip pat siekime atsižvelgti į IMKO nuomonę, kaip žinia, dėl 6-7 straipsnių e, turi imko išskirtinę kompetenciją, o bendrąją dėl 1-2-3 straipsnio. Mes siekime, kaip galima greičiau, paspartinti procedūrą. Trumpai dabar. E, Mūsų pasiūlymai labai nesiskiria nuo pradinio komisijos pasiūlymo ir aš peržvelgsiu visus straipsnius, bet gana greitai. Pirmas straipsnis - veikla, kurią turėtų finansuoti programa finansinis lavinimas, e, kai tai e, aktualu visuomeniai. 14 imko pakeitimas kalba apie veiklą susijusią su bendravimu su vartotojų tinklais. Antras straips, straipsnis - finansinio reglamentavimo kontekste reikėtų galvoti apie galutinius vartotojus finansinių paslaugų ne tik ES lygmenių, bet ir daugia šalių lygmenių. Mes į 25 imko pakeitimą atsižvelgėme čia, kuris siekia e, išaiškinti komisijos stebėsius prievolės e, naudos galutinių gavėjų e, programos atžvilgių. Trečias straipsnis dėl naudos gavėjų. Keli šešėliai pranešėjai rimko pasiūlė kai ką, būtent, kad programos subjektai e, galėtų e, veikti valstybėse narėse ir tai neturėtų vis, reikšti, kad viskas turi koncentruotis Briuselėje ir reikia kaip galima daugiau valstybių narių įtraukti. Uh, neturime dėl 7 straipsnio kokiu nors e, rimtų pasiūlymų programos įgyvenimas, dėl to pritarėme imko tekstui. Dėl 9 vertinimo įtraukėme Sirpos ir Enrikės pasiūlymus dėl e, tam tikrų organizacijų įtraukimą, jeigu atsiras naujas finansavimo laikotarpis jeigu komisija, pavyzdžiui, atlikusi vertinimą, e, matys, kad galima finansavimą padidinti, e, programą finansuoti e, kitą, per kitą ateinantį laikotarpį, mes turime būti atviri tiek galvodami apie galimus programos subjektus, tiek apie sumas, kurios gali būti skiriamos. Galiausiai pasikonsultavęs su komisijos tarnybomis ir programos subjektais. Mes įrašėme dešimtą straipsnį, kuris nuo gegužės e, pirmosios šių metų e, e, pradėtų veikti iki 20 metų gruodžio ir tokiu būdu atsižvelgiama į tai, kad dabartinis laikotarpis baigėsi balandžio 30 šių metų ir tokiu būdu nebebus takoskyros e, tarp dabartinio finansavimo ir e, būsimo. Mes taip pat planuojame e, raštišką procedūrą. Iki kitos savaitės išsiuntinėsime jums kompromisinius pakeitimus. 23 sausio 12 valanda yra terminas pasiūlyti savo pakeitimus. 25 sausio balsuosime. Tikriausiai dėl tarp mūsų ir komisijos ir tarybos nekils kokiu nors ginčių ir mes tikriausiai per plenarinę sesiją patvirtinsime pasiūlymus, kad, nebūtų, kad nenutrūktų finansavimas. Labai ačiū pranešėjui. Gal šešėliniai e, e, pranešėjai dabar galėtų pasisakyti visų pirma EPP frakcijos vardu. Mr. President, Mrs. E, Petekainen. Ačiū pirmininkė, ponė Pietikainen pateikė mm, tam tikrą skaičių pakeitimų. Tai, e, remia komisijos pasiūlymą daugmaž ir galvoja, kad dabar būtų gerai įvardinti programavimo reglamento galtinius naudos gavėjus ir net du net nesutrikdantų organizacijų darbo. Komisijos pasiūlymas pateiktas. Mm, numatant finansavimą jau šių metų pradžioje ir aš manau, kad jeigu būtų e, dar įrašytas ir tas konkursas, būtų atidėtas konkurso paskelbimo momentas e, vėlesniam 2017 metų laiko ir tai reiškia kiltų rizika tų organizacijų darbui. Aš manau, kad tuomet e, būtų sunku joms e, kitoms organizacijoms vykdyti e, veiklą visoje Europos Sąjungoje, kaip kad šios dvi organizacijos vykdo. Ir ponia Pietika nenorėtų paminėti bandomai projektą ir tą finansavimą, kur ir Europos parlamento yra parama ir jį galvoja, kad tie pakeitimai turėtų užtikrinti, kad finansavimas būtų tęsiamas ir po 2017-2020 metų programos laikotarpio pabaigos, kad būtų galima ateityje atverti galimybę ir kitiem potencialiem naudos gavėjams dalyvauti, jeigu jie atsitiktų kriterijus. Taip pat jį galvoja, kad tos dvi organizacijos per tą finansavimo laikotarpį turėtų siekti išplėsti savo geografinę apriepti ir apimti daugiau valstybių narių. Dank, Theo, für die S&D Fraktion darf ich das Wort an Olle Ludwig. Labai ačiū. Bitte schön. Olle Ludvigsen. Tack för ordet, herr ordförande. Jag vill... Ačiū už sutiktą žodį. Klausimas yra dėl e, piliečių pasitikėjimo atkūrimo ES finansinė sistema. Taigi mes turime paremti už, e, siekis užtikrinti geresnę finansų kontrolę ir užtikrinti, kad, būt, e, kad galėtų organizacijos BT Finance ir, BT, ir Finance Watch geriau dirbti. turi būti galimybė pa, tuos tikrai labai sudėtingus techniškai finansinius reglamentus, taisyklės padaryti suprantamus platesniai visuomenės grupiai. E, aišku, būtina užtikrinti visuomenės palaikymą tos, tomis organizacijomis, tomis organizacijomis, kurios e, realiai yra priklausomas nuo išorės jėgų ir Vertinant ilgalaikį laikotarpį, labai svarbu yra stiprinti šių organizacijų finansinį nepriklausomumą. Būtinai turime judėti į priekį, tačiau tai nėra viskas labai paprasta. Šios, vyrio, šios organizacijos nori būti nepriklausomos nuo komisijos. Komisija turi labai daug priežiūros kontrolės teisių atitinkamų organizacijų atžvilgių ir aš, gali būti tam tikrų interesų konfliktų atveju, tačiau aišku, kad jų ištekliai yra riboti, negali visko jos padaryti, ypač kai na, kalba apie vartotojų teisų gynimą valstybėse narėse. Mm, Valst... Tos organizacijos, kurios ar tinklai, kurie veikia valstybėse narėse, bus irgi labai svarbus ateityje. Ir aš manau, kad tikrai mm, galėsime kartu su nešėjai ir šešėliniais pranešėjais toliau bendradarbiauti ir užsitikrinti, kad turėtumėm gerą tekstą. Ir noriu labai padėkoti ponui Lambertui, nes labai daug jis dirba šio klausimu. Diana. Ačiū, Olio, dabar. E, e, iki žambumo liberarų frakcijos vardu. Presidente, į lo más breve posible. Labai ačiū pirmininkė, kaip galima trumpiau kalbėsiu. Noriu pasakyti, jog mano frakcija pritars komisijos tekstui su, su pakeitimais, e, kuriuos kolega puikiai apibendrino vakar. E, susipažinome su kompromisais labai greitai ir manau, kad kryptis yra teisinga. Tačiau problema, kuri gali kilti dėl viso to, yra pirmiausiai politinė komisijos tekstas tam tikrą prasme e, tarsi patvirtina mūsų sprendimą. Bet problema yra ta, kad tyrimų grupės neturėtų, mes e, neturėtume e, sakyti, kad jos yra pilietinės visuomenės atstovės. Ir mes esame pilietinės visuomenės atstovai bet jos turi padėti pilietiniai visuomeniai ir um, taip pat institucijų administratoriams uh, dirbti geriau. Ir uh, nereikia laikytis tokio po, tokios pozicijos, kad aš uh, prieštarausiu kitų pasiūlymams. Ir aš noriu pasakyti, kad darbas pozityvus bus ir kad nereikia būti šventesniems už popiežių, taip sako komisija, kadangi yra dalykų, kurie gerai veikia ir nereikia keisti labai daug. Ir kaip ponas e, Lambert sakė, nereikia. Reikia siekti, kad ne viskas vyktų Bruselio burbulė, bet ir valstybėse narėse. Uh, Reikia, kad būtų primami sprendimai kitais e, lygmenimis, ne tik Briuselėje. Ir tai turėtų būti paslauga visuomeniai. Mūsų pakeitimai e, yra būtent e, šioje dvasioje, šioje dvasioje vadovaujantis pateikti ir džiaugiuosi, kad įtraukti. Ir tos dvi organizacijos, kurios buvo minėtos, BC Finance ir Finance Watch, jau yra pademonstravusios savo vertingumą, bet turi taip pat e, būti atviros, ateities iššūkiams turi, turi, turi būti kompetentingos ir negali kilti įtarimo, kad komisija ar parlamentas remia tik tai dviejų išimtų organizacijų finansavimą, bet mūsų e, pakeitimas yra įtrauktas, pono Lamberts e, atitinkamas, taigi mes esame tuo patenkinti. Taip pat noriu pasakyti, kad visi techniniai dalykai e, komisijos pasiūlyme ir imko pakeitimuose, taip pat kitose pakeitimuose, kuriuos apibendino ponas Lampės, e, atsispindi ir mes e, turime tikrai galvoti apie tai, kaip pasitarnauti pilietiniai visuomeniai, kurie atstovaujame ir tikiuosi, kad pranešimas prie to prasidės. Ačiū. Met Kasi. Dabar ačiū pirmininkė. Mes e, šią savaitę gavome kompromisinius pasiūlymus ir manome, kad jeigu tie kompromisai, kuriuos pasiūlė e, pranešėjas, bus patvirtinti, tai pagerins iš esmės komisijos pasiūlymus. Mes e, Manome, kad e, Finance Watch and Better Financing tų organizacijų darbas yra e, geras, tai ne tik yra e, patarimai kažkokie teikiami tų organizacijų, jos dirba, seka, kaip vyksta veikla ir daugia šalėse institucijose priimančios sprendimus, taigi reikia padėti joms toliau veikti reikia užtikrinti aktyvų vartotojų dalyvavimą ir tokiu būdu reikia pasakyti, kad tos organizacijos labai daug dirba siekdamos e, išgyvendinti nesažiningą praktiką, kuri gali pakengti vartotojams. Nepriklausomas nuo komisijos yra mums labai svarbus dalykas e, kalbant apie tas dvi organizacijas ir pranešės pateikė atitinkamą formuluotę, kuri užtikrina atskaitomybę dėl geresnio tų dviejų organizacijų Better Finance and Finance Watch. Ir dabartiniai kompromisai atspindi ir tiesioginio, netiesioginio finansavimo galimybės. Aš tikiuosi, kad mes galėsime e, susitarti dėl šio pozityvaus pasiūlymo. E, Beatrix von Storch, FDD vardu. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Kaip jau matėte ir kaip paaiškėjo per ankstesnės diskusijas, aš dėja negaliu pritarti šiam komisijos pranešimui ir tikrai nesuprantu, uh, kaip e, lobistinės e, įstaigos gali būti finansuojamos joms skiriant e, milijonus. Tos įmonės turi įsiregistruoti ES lobistų registre, bet aš tikrai nesuprantu, kaip tokias lobistų organizacijas galima finansuoti. Milijonai tiesiog skiriami lobistams. Juk yra ir. Yra organizacijų, kurios gina vartotojų interesus. Kodėl e, tų milijonų neskyrus tiesiogiai vartotojų teisų gynimui, kodėl e, tuos milijonus reikia skirti lobisto organizacijoms? Yra ir tokių fondų kaip Heinrich Boll ar Loza, e, Rosa Luxemburg fondas. Ir aš noriu pasiteirauti. Uh, kolegų, kodėl norima finansuoti ir tokius fondus iš mokesčių mokėtojų pinigų. Taigi mes atmetame komisijos pasiūlymę ir tikrai e, norėčiau, kad ir jūs tai padarytumėte. Bent aš tikrai balsuosiu prieš šį pranešimą. Ačiū. Ar iš EFN kas nors norėtų pasisakyti? Panašu, kad ne, niekas žodžio neprašo, taigi suteikiu žodį pranešėjai. Um... Ačiū pirmininkė man atrodo, yra platus kontekstas, konsensus tarp partijų koalicijos pakankamai plačios, kad pasiūlymas sparčiai judėtų į priekį. Aš pasižymėjau jūsų pastabas priemo dėl kompromisų pakeitimų. Mes tenksimės jūsų pakeitimus kaip galima greičiau sudėlioti. Pone Van Stork, aš jau nekartą tai sakiau, E, noriu atkreipti jūsų dėmesį tai, kad tai nėra pelno siekiančios organizacijos. Kai kalbate apie lobistus, lobistai tai yra pelno siekiančios organizacijas e, ginantis lobistai. Čia eina kalba apie vartotojus, mokesčių mokėtus. Jūs kai sakote, mes finansuojame juos per mokesčių mokėtojų pinigus. Taip, teisingai, ne vien tik tai, bet iš dalies ir per mokesčių mokėtojų pinigus kad turėtumėm gerą finansų reguliavimą, tai reikia mokesčių mokėtų pinigus naudoti tam. Ir jeigu pažiūrėtumėm, kam buvo naudojama tai prieš finansinę krizę, kas už tai sumokėjo paskui už tą blogą reguliavimą, tai mokesčių mokėtojų pinigai, ne milijonai, milijardai. Uh, buvo tam supilti iš tikrųjų dėl to, kad finansai buvo tinkam, netinkamai reguliuojami ir prižiūrimi. Taigi, jeigu čia dabar keli milijonai bus skirti tam, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų apsaugoti nuo to, kad teisės aktų leidėjai kažką negero padarys, tai man atrodo, tai yra tinkamai panaudotos lėšos. Aš nesutinku su juo, ką jūs pasakėte, kad reikia apsaugoti kad, kad čia mokesčių mokėtojų pinigai yra naudojami apginti privatų verslą, naudos gavėjus. Ne, iš tikrųjų, bet tokie yra mūsų skirtumai nuomonių. Labai ačiū. Turiu pastabą, ne, ne protokolui, ko gero niekas geriau ne, neatstovauja mokesčių mokėtojų, kaip Europos parlamentas mes atstovaujame savo rinkėjus. Kągi, ačiū už diskusiją. Sausio 25 dieną įvyks balsavimas Ekon komitete, na, o kovo mėnesį balsuosime per plenarinę sesiją. Labai ačiū. Dabar einame prie 6, 7, 8 darbo tvarkės klausimų. Tai yra Europos bankininkistės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos biudžetų įvykdymo patvirtinimai. Sander Luns yra pranešėjas, prašom žodis jums. Ačiū, pirmininkė, mano e, dovana jums naujų metų proga ir aš tai šie trys pranešimai dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Kaip žinote, tikrai terminai labai griežti būna tiem tekstam, tai aš tiesiog e, dėl tų trijų labai trumpai pasisakysiu, kokie yra pakeitimai, labai riboti, mes tikrai laiko nedaug turime, šiandien taigi tik tai tris momentus aptarsiu. Mano nuomonė Mm, tuose nuomonėse, kas yra pasakyta, mes galvojame, kad neturėtų būti mandatai išplėsti, yra tai, kas jiems skirta ir, ir, ir viskas, tuo reikia apsiriboti. Ypatinga dėmesį skiriame tam, kad proporcingumo principas sulauktų deramo dėmesio. Aš manau, kad iš tikrųjų yra daug kas padaryta šiame fronte, bet uh, Norėčiau išgirsti ir šešėlinių pranešėjų nuomonę to klausimu. Antras dalykas, mes galvojame, kad esos turi teisingai, racionaliai, išmintingai panaudoti savo biudžetus, taigi jeigu yra prašymas papildomų finansavimo skirti, tai tai turi būti labai pagrysta. Visa racionalizavimo priemonės turi lydėti tokius prašymus. Pavyzdžiui, esu darbo krūvis, vis keičiasi, nuo teisėkurnių užduočių perina labiau prie priežiūros, konvergencijos ir įgyvenimo užtikrinimo. Tai nežinau, kiek galima ir tą biudžetą atitinkamai mm, perstumti, pakeisti. Uh, reikia žiūrėti į tai ir galiausiai bus ir artėjantis tas peržiūrėjimas su finansavimo um, tvarkos, finansavimo planas yra, dar nežinome, kada komisija parengs baltą knygą dėl su jų finansavimo valdymo. Aš nebejoju, kad mm, tas komisijos tekstas tikrai mm, paskatins labai plačias diskusijas ir finansų sektoriuje, ir tarp ehm, priežios institucijų. Todėl mes trumpai palėtėm e, tą klausimą ir tekstos, tekstų projekte. Na ir lauksiu jūsų mm, komentarų ir pakeitimų. Aš noriu aiškiai pasakyti, kad mano konkretus tikslas yra siekti kaip galima platesnės daugumos, kuri palaikytų šias nuomonės. Ačiū. Ačiū, Zandarė, ir APP e pranešėjo dar nėra, jis pirmininkų suėgoja, tai aš gal tada sukeisiu įliškumą ir e, socialdemokratų e, frakcijos šešėlėms suteiksiu žodį dabar. Ačiū pirmininkė, visų pirma, aš norėčiau padėkoti pranešėjai už nuomonės dėl uh, tų trijų ES institucijų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Mm, ponios ir ponai, metinis biudžeto įvykdymo patvirtinimas yra labai svarbus mums. Mes turime tokiu būdu progą identifikuoti e, problemas ir imtis spręsti jas per galimas korekcijas. Mm, įvertinus šių institucijų, šių institucijų įgaliojimus, EOPA yra, turi užsimti rinkos integraciją turi ginti tokias, e, e, to, tokius dalykus kaip vartotojų apsauga, rinkos subalansuotumas, reikia įvertinti visą potencialą ir užtikrinti, kad tos institucijos ateitie nebus priklausomos nuo įnašų, kurias turės mokėti nacionalinės priežos institucijos. Tai yra būtina, kad būtų galima užtikrinti šių institucijų autonomiškumą, toliau rinkos integracija, panašus elementai. Tai yra vis, šių trijų institucijų darbo sritis ir tai yra sėtina su ES visos finansavimo stabilumu ir todėl aš manau, kad labai svarbu pabrėžti, kad turi būti užtikrinti veiksmai tam, kad būtų galima jų pagrindinę funkciją užtikrinti, tai yra finansų stabilumo garantavimą. Mėly kolegos, aš taip pat galvoju, kad EOPA turėtų uh, labiau prižiūrėti, labiau įsikišti, kuomet nacionalinės finansų priežos institucijos netinkamai veikia, kuomet yra pro, rinkose problemų. Pavyzdžiui, Rumunijos finansų priežos institucija, um, pavyzdžiui, ką padarė su draudimo rinka 2015 metais Aš leiskite dar pridurti, kad Rumunijos parlamentas pradėjo visą procedūrą, kaip jūs žinote, kad būtų atleistas Rumunijos priežos institucijos vadovas būtent dėl tų veiksmų. Dėl EBA aš noriu pabrėžti, kad būtina įvertinti bankinės sąjungos įgyvendinimo poveikį EBA ir bendrai priežiūros visam tinklo Europoje. Na ir galiausiai, kas dar yra labai svarbu, Europos priežiūros institucijos kiekviena privalo skelbti reguliariai naujausią informaciją dėl savo veiklos, e, dėl savo kompetencijų spektro, dėl to, kad būtų galima užtikrinti aukšto lygio skaidrumą, dėl to, ką, kokį darbą jos atlieka ir kokios pažangos yra pasiekiama. Taigi aš norėčiau, kad būtų per interneto transliacijas e, užtikrinta, e, kad ta veikla, ta, ta informacija pasiektų kaip galima platesnį skaičių piliečių. Ir aš labai tikiuosi, kad mes toliau glaudžiai bendradarbiausime su e, pranešėju ir pasieksime tikrai kompromiso. Ir dar kartą pranešėjau, noriu padėkoti Jums už bendrą darbą. Liberal... APP pranešės ar netvyko liberalų, nematau irgi nieko, žaliųjų. Filipai, ar kalbėsite Sveno vardu? Uh, like Norime padėkoti pranešėjai už nuomonės, nuomonių projektus. Mes iš dalies pritarėme įvertinimui ir rekomendacijom, kurios yra nuomonės, ypač tai, kad reikia peržiūrėti dabartinio finansavimo tvarką, ypač uh, įvedant tinkamai proporcingai kalibruotus įnašus iš rinkos, kad būtų galima nacionalinių kompetitingų institucijų įnašų dalį pakeisti tuo, kad būtų galima užtikrinti kokybę ir kompetenciją priežos institucijų. Bet taip pat mes galbūt kartais ir um, skirtingų nuomonių galime pateikti ir kai kuriais atvejais mūsų nuomonės skiriasi vertinant biudžeto poreikius šių institucijų. Jūs žinote, kad uh, Šios institucijos buvo įkurtos iš karto po krizės ir nuo to laiko Mes visą laiką pasisakėme už tai, kad esams būtų skiriama vis daugiau išteklių, nes jų darbas plečiasi, krūvis didėja ir dabar jų mandatas yra ir, ir bankinės sąjungos bendra taisyklių paketą gyveninti toliau, um, žiūrėti uh, kitas funkcijas įgyveninti. Tai aišku, reikia reikalingų išteklių ir mm, be to yra suderinta ir su jais dėl darbo programos ir labai svarbu, kad būtų uh, um, kalbama ir apie saugų kanalą e, ir su lobistais, ir su informatoriais, kurie praneša apie problemas ES, kad būtų saugus kanalas garantuotas. Bet to reikia nepamiršti suinteresuotų šalių bendravimo su jomis, ypač Europos parlamento intelio čia. Ir Galvojame apie trečiojo lygio teisės aktų rengimą. Visi ištekliai turi būti skirti tam, kad būtų galima kontroliuoti ES teisės aktų tinkamą gyvenimą ir investuotojų apsaugą. Mes galvojame, kad ES, ESOS ne, dar nepanaudoja visų įgaliojimų, kuriuos mes suteikėme joms, ypač galvojant apie ES teisės e, aktų pažeidimą, kolegų peržiūrą, finan, e, investuotojų aps, apsaugą. Manau, kad jos turi panaudoti visą tą mandatą, kuris yra numatytas pagal tai galiojančius teisės aktus kiekvienai institucijai. Todėl mes pateikėme atitinkamus pakeitimus, kad atspindėtume mūsų požiūrį. Uh, <clears throat> Labai ačiū. Matau, kad panas Lengen kaip tik ir atvyksta, bet nematau salėje Marko Valį. Ir nėra e, ir nieko kito iš FDD, nematau ir Barbaros Kapel, ar kas nors pasisakys jos vardu iš FN. Taip, ačiū. Aš pasisakysiu ponios Kapel vardu, turiu keletą pastebėjimų. Taigi, aš tikrai nenorėčiau kažkaip tai nuvertinti ar sukritikuoti kolegos Sander Luns atliktą darbą. Tačiau nepamirškime ir to darbo, kurį atliko ponas Ferber. Kaip žinome, iškilo problemų dėl tam tikrų e, duomenų susijusių su esma. Tikrai jų reikėtų. Bet aš galiu pasakyti, kad čia pranešimai nekažin kiek skiriasi nuo e, pranešimų apie ankstesnius metus. Štai, pavyzdžiui, Europos bankininkistės institucija ir e, pranešimas apie ją. Manau, kad ir Ankstesniais metais buvo kalbama apie tai, kad reikia plėsti šios institucijos mandatą. Dabar e, pranešime apie tai jau nekalbama. Kalbama apie tai, kad e, reikėtų numatyti atitinkamai proporcingą biudžetą šiai institucijai tam, kad jie galėtų vykdyti savo funkcijas. Tačiau e, formuluotė yra labai aptaki. Ji nėra aiški rinkos dalyviams. Aš pasistengsiu pateikti pakeitimų tam, kad galėtume patobulinti uh, pranešimų tekstą. Ir galiu pasakyti, kad nelabai mus nustebino šių pranešimų turinys. Ačiū. Toliau EPP šešėlinis pranešėjas Werner Langen. Ačiū. Atleiskite, kad nesugebėjau atvykti laiku. Turiu pasakyti, kad esu nusivylęs dėl to, kad audito rūmų ataskaita praktiškai nėra jokio turinio. Uh, Nors buvo ir aprašytos e, funkcijos, užduotis, bet e, galutinis rezultatas ataskaitoje kaip ir nulinis. Esu labai nusivylęs. Aš manau, kad mes turėtumėm pareikalauti iš auditorumo ateityje teikti išsamesnės, konkretesnės ataskaitas. Tai buvo pirmoji pastaba. Uh, Antroji pastaba yra štai kokia. Aš 2011 metais irgi rengiau pranešimą apie šią naujai sukurtą ES instituciją. Ir anomet audito rūmai irgi pateikė savo pastabas. Ir tos pastabos irgi buvo gana aptakios dėl ESMA. Ši institucija pasiteisino. Ačiū ir pranešėjau už tai, kad jis e, tą aiškiai išdėstė savo pranešime. Aš turiu keletą e, pastebėjimų ir e, jas teikiu remdamasis pastarųjų metų patirtimi. Visų pirma, dėl EJOPA institucijos. Anksčiau ši institucija atliktavo dažnesnius patikrinimus, sakė, kad jai reikia ir daugiau lėšų ir personalo, buvo pasamdyta daugiau darbuotojų ir mes tam patvirtiname atitinkamą biudžetą. Na ir dabar dėl EOPOS buvo pateikti ir deleguoti aktai ypač dėl draudimo ir pensijų. Ir nėra visiškai aišku, kas turėtų būti daroma pirmojų lygmenių. Jau buvo ir protestuojama. Mes kaip teisės aktų kūrėjai turime pasirūpinti tuo, kad būtų gyventinti prioritetai numatyti, numatyto teisės aktuose ir kad tuos prioritetus turėtų e, e, įgyvendinti visos šios trys institucijos. Esmos padėtis yra kiek geresnė. Ankstesniais metais išsakyti, e, nustatyti trūkumai buvo ištaisyti, pašalinti. Na, o dėl Europos bankininkistės institucijos jai e, e, vadovauja e, Europos centrinis bankas. Na, dėl to galima pasiginčyti, ar tai teisingas požiūris ar ne, bet toks sprendimas buvo priimtas. Na ir dabar iškilo klausimas EBAI. Ar šios trys techninės institucijos, kurios turėtų mums teikti rekomendacijas, patarimus, beje, tiek mums, tiek ir komisijai. Taigi, Kila klausimas, kada šios institucijos turėtų būti įtrauktos į egzistuojančią struktūrą. Dabar e, e, toks požiūris į šias tris institucijas yra dviejopas, nevienodas dėl būstinių. Po to, kai Junktinė karalystė išstos iš ES, tam tikrų problemų čia kils. Uh, EBA yra sudariusi sutartį dėl e, pagrindinės buveinės e, Londone. Ta sutartis galioja iki 2028 metų. Jeigu ji būtų nutraukta anksčiau laiko, tektų sumokėti baudą, kurios dydis 3,5 milijono eurų. Ir dėl to e, reikėtų kažkaip atsižvelgti tuos būsimus politinius pokyčius. Uh, dėl egos. Aš noriu padėkoti pranešėjui, kuris e, paminėjo visus svarbiausius dalykus šiame, šiuose pranešimuose. Ačiū ir audito rūmams. Aš manau, kad iš esmės mes šiame komitete galime e, pasisakyti už visų šių trijų institucijų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Labai ačiū. Kitų kalbėtojų nėra. Priminsiu, kad pakeitimus dar galite teikti, bet prieš tai dar suteiksiu žodį pranešėjui. Taip, labai trumpai. Dėl finansavimo ir kompetencijų. Aš neminėjau, to, nebuvau numatęs tokio klausimo, kaip šių institucijų e, inkorporavimas į kitų institucijų struktūrą. Bet tai buvo įdomi pastaba, tikrai laukiu pakeitimų. Taigi, dėl pakeitimų Juos galite teikti iki sausio 17 dienos 12 valandos. E, nepamirškite tos datos, nes kaip tik sausio 17 dieną vyks ir parlamento pirmininko rinkimai. Dar aš noriu pasiteirauti, nuo kada tuos pakeitimus jau galima teikti? Ar mes turėsime tik 3 valandas jiems pateikti, nes tą dieną, sausio 17, reikės rinkti ir Europos parlamento pirmininką. Jos jau dabar galite teikti, nes pirmadienį keliausime, dar reikia palikti kažkiek laiko ir vidaus procedūroms. Taigi šią savaitę galite tos pakeitimus jau parengti. Pakeitimai bus svarstomi e, vasario 6 dieną o vasario 27 dieną balsuosime ekon komitete. E, Kont komitete balsuosime kovo 23 dieną. Tam irgi reikia pasiruošti. Na, o e, plenarinėje sesijoje bus balsuojama balandžio mėnesį. Labai ačiū, dabar galime eiti prie devinto darbo tvarkės klausimo. Fonds. Tai yra Europos rizikos kapitalo fondai ir Europos socialinio verslumo fondai mūsų pranešėjas ir papieti kainen. Kol kas jį dar netvykusi, po penkių minučių atvyks mūsų pranešėja. Padarykime pertraukėlę penkių minučių, gerai?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

Yeah, ladies and gentlemen, as I've now been informed that uh, the replacement of the rapporteur. Ponios ir ponai, pranešėja pavaduojantis kolega jau, galintis pavaduoti kolega jau atėjo į salę, taigi mes galime tęsti darbą. Einame prie devinto darbo tvarkės klausimą, tai yra Europos rizikos kapitalo fondai ir Europos socialinio verslimo fondai. Bukat Balts pasisakys vietoj pranešėjos. Ačiū pirmininkė. Pone Pitikaja norėjo atsiprašyti, nes negali pristatyti pati šio klausimo, nes iškilo nenumatytų asmenių e, priežasčių, dėl kurių jį turėjo grįžti skubiai į Suomiją. Komisija pasiūlė tris e, pakeitimus e, reglamentuose dėl rizikos kapitalo ir Europos socialinio verslumo fondų. Pirmiausiai siūloma pra plėsti apriepti valdytojų, įtraukiant naujus valdytojus tų abiejų fondų. Toliau siūloma numatyti platesnį ratą įmonių, kurios gali investuoti į tuos fondus. Ir kitas dalykas - padaryti tarptautinį marketingą prekybą pigesnę pranešė pritarė šiems pakeitimams, bet ji norėtų pasigilinti tai, kai e, į galimybės parlamentui dar praplėsti pasiūlymą. Norimas e, sukurti geras veikimo sąlygas kapitalo e, rinkų sąjungoje. Daug pateikta pakeitimų, daug kas susijusių su registravimo, fondų registravimo vieta ir ji nori, kad ESMA būtų atsakinga už registravimą. Reglamentai taip pat numato vienodas taisyklės abiems fondams, e, kad būtų galima produktus pardavinėti visoje Europos Sąjungoje ir e, tokiu būdu ESMA turėtų būti atsakinga už tokių fondų registravimą. Taip pat pranešime sakoma, kad esma turėtų būti atsakinga už registravimą, o valstybės narės atitinkamos e, vykdys priežiūrą. Pone Pitikanė norėtų čia minti pirmiausiai su šešėliniais pranešėjais aptarti ir kitais kolegomis. Po to bus e, pateikti konkretus pasiūlymai dėl užduočių pasidalimo ir jai bus labai įdomu išklausyti, ką kolegos galvoja apie tai. Dėl komisijos pasiūlymo mo, e, drausti mokesčius, riboti e, mokesčius, nes jie penelyg dideli, ji pritarė tam pasiūlymui. Ir taip pat ponia Pitikainen E, noriu pasakyti, kad e, veikimo sąlygos turi būti e, siemos su valdymo tam tikrais pasais ir reikia turėti galimybę ne tik pardavinėti produktus, bet ir užsimti valdymų fondų kitose valstybėse narėse. Bet uh, E, šalis, e, bet reikės e, dažnai papildomų, gali būti, kad reikės papildomų išlaidų, norint veikti kitose šalyse ir smulkiems fondams, tai gali kelti rimtų sunkumų. Bet svarbiausia yra pasiekti Europos kapitalo sąjungos tikslų ir ponė Petikainė siūlo pakeisti komisijos požiūrį, kuris siūlo numatyti esmai E, įvesti tam tikrą teisingą lygmenį nuo savo lėšų. Pone Pietikainen e, siūlo e, numatyti lengvesnės sąlygas tiems fondams, kurių kapitalas yra mažiau negu 250 milijonų eurų. Ir Pone Pietikainen taip pat kalba apie pokyčius, kurie turi būti siemi su USEF reglamentu ir sumažinti mm, reikalavimą nuo 100 e, tūkstančių eurų iki 50 tūkstančių eurų. 100 tūkstančių eurų e, minimalus reikalavimas neprofesiniams investuotojams, kaip siūlo komisija, gali smulkesniems fondams sukelti problemų, nes Visi fondai yra mažesni pagal savo pobūdį. Pone Petikainin su šešėliais panešiais ir kitais norėtų pakalbėti apie tai, kaip komisijos pasiūlymą suderinti su kitais reikalavimais siems skirtais apsaugoti investuotojams. Ir kitas dalykas e, - priimtino turto apibrėžimas, e, tą reikėtų patikslinti ir galima socialinį poveikį. E, dabar e, socialinio verslo iniciatyvoje naudojamas terminas, kuris yra labai, yra labai platus ir sunku jį naudoti. Reikėtų šį apibrėžimą priderinti prie Europos investicijų fondo ir socialinės Europos iniciatyvos apibrėžimo pranešėje E, siekia išgirsti šiandieną kolegų nuomonės apie šį pranešimą ir paskui aptarti pasiūlymus ir naujas mintis. Ačiū. Dėkoju, Burkhartai. Steiksiu žodį šešėlėms pranešėjams Andrėja Gocolino socialistų vardu. Labai ačiū pranešėjai už parengtą pranešimą. Tikrai labai vertinu uh, pastangas šalinti kliūtis ir nesažininką konkurenciją tarp valstybių narių. Aš taip pat džiaugiuosi, jog kalbam apie tai, kad reikia e, baigti formuoti vidaus rinką. Tikrai svarbu, kad Europos parlamentas irgi išreikštų savo poziciją dėl šio dosie. Mano kolegė Peres e, e, jau anksčiau išsakė savo poziciją šiuo klausimu, ji tą padarė dar gruodžio mėnesį. Ir ji kalbėjo apie tai, kad reikės siekti e, supaprastinti administracinį režimą ir taip pat e, daugiau investuoti. Taip pat norėčiau pridurti ir dar keletą dalykų, pateiksiu pakeitimų tam, kad tekstas pagerėtų. E, Dėl esma kompetencijų e, reikėtų jas geriau apibriežti, kad būtų aišku, e, kad ką galėtų daryti esma šioje srityje. Yra būtina jau dabar užtikrinti didesnį teisinį iškumą, nėra jokio reikalo laukti dar vienerius metus. Komisijos pasiūlyme taip pat numatyta kad stebėsenos institucijos negali numatyti kažkokių tai rinkliavų. Stebėsenos institucijos tiesiog turėtų žiūrėti, kaip yra e, panaudojami tie fondai. Taip pat nepamirškime ir koks vaidmuo teks kompetitingoms institucijoms. Reikia sukurti tinkamą sistemą. Na ir galiausiai nepamirškime ir proporcingumo principo. Mažiems operatoriams reikėtų numatyti supaprastintas administracinės procedūras, kažkokį supaprastintą režimą. Aš tikiuosi, kad per ateinančias porą savaičių mums pavyks susitarti ir dėl šių klausimų ir parengti tokį tekstą, kuris būtų primtinas visiems. Baigdamas dar kartą dėkoju pranešėjai. Ačiū liberalų vardu. Nematau nieko iš ECR. Kora Van Nuvenhausen, tuomet liberalų vardu. Um. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu paprašyčiau pono Bals perduoti mano komplimentus pranešėjai, iš tikrųjų už visus sveikinimus, už jos pastangas rengiant šią pranešimą. Mes, iš tikrųjų mes sutinkame, kad CMU e, turi suteikti um, finansavimą ir e, startuoliams ir būsimoms uh, įmonėms, kurios uh, visiškai naujos, kurios e, yra perspektyvios e, startuoliai, kad neturėtų persikelti į JAF ar Aziją. Mes turime užtikrinti, kad būtų finansavimas visose etapuose prieinamas pas mus. Mūsų frakcija nori pagerinti e, šių dviejų. Uh, ženklų, etikečių, pavadinimų patrauklumą tarp valstybių narių, kol kas mažai apie tai žinoma, ypač apie EUSEF struktūrą ir todėl būtina peržiūrėti, aišku, e, šios rytais teisės aktus ir komisija yra pateikusi įvairius variantus, ką mes remiame dėl tinkamo portfelio e, kvalifikavimo, kad tai tinkamų finansuoti investicijų apibrieštis būtų išplėsta. Bet aišku, yra tam tikrų sunkumų. Kai mes remiame, pavyzdžiui, priimančios valstybės mokesčių panaikinimą, kad būtų galima sumažinti taip pat ir nuosavo finansavimo reportavimo reikalavimus. Mes taip pat galvojame, kad fondų mm, ribos mažinimas pagal AUSEF e, tą ženklą e, tikrai būtų priimtina, tinkama, taip, kad būtų galima daugiau neprofesionalių investuotojų patraukti, kad jie galėtų dalyvauti ir Eurovekoje e, nuo 100 tūkstančių iki 50 tūkstančių sumažinimas, e, aš nežinau, galima tai aptarti per dėrybas. Aš tikrai labai sieksiu, e, lauksiu iki tolesnių diskusijų, kuomet galėsime su dėrybinė komanda pasitarti ir užtikrinti, kad šie du taip, tokie prekės ženklai tikrai galėtų paremti mūsų įmonės. Ir pabaigai, pirmininkė, aš noriu pasakyti, turime užtikrinti, kad tai visiškai atitiktų MIFID. Bet at last, but... Ačiū labai, vertinu jūsų paskutinę pastabą. I'm listening, don't worry. Tikrai, tikrai klausausi, ne, ne, nepergyvenkit, aš juos ir jūs taip pat. Gūja vardu Dimitrijos Papadimulis. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu graikiškai. Aš manau, kad e, tai tikrai labai svarbus klausimai dėl dviejų priežasčių mes kalbame apie pastangas užtikrinti didesnį augimą Europoje, kad būtų galima remti projektus, kurie yra socialinio pobūdžio. Be to pranešime yra vertinami visi padariniai, visa ta įtaka, kokią galės sukurti tie du fondai, visa į, į, ta įtaka yra vertinta. Uh, yra įvertinama visa statistika, visi tie skaičiai, ką mes esame girdėję per pastarosius kelius metus iš komisijos, kokie yra pateikti duomenys. Pone Pietikainin labai daug dirbo ir, ir su pakeitimais, kurie pateikti, aš labai dėkoju visiems, kas prisidėjo prie to darbo. Aš noriu pabrėžti, kad a, su šiuo pranešimu, m, kas yra svarbiausia, yra siekti reformų, raginti reformas ES per EUVECA ir EUSEF. Čia kaip aš viską vertinčiau E, svarbu būtų atverti tuos fondus, kad e, kaip galima didesnis spektras investicijų galėtų dalyvauti, ypač mikroinvestuotojai, kad galėtų dalyvauti. Turime paremti mažas ir mikro įmonės, kurios e, šiuo metu neturi galimybės iš viso gauti tokio finansavimo. Tai aš manau, tai yra labai svarbu. Ir tad, manau, kad tas požiūris ypač į EUSEF, tikrai e, ta riba turi būti mažinama nuo 100 tūkstančių iki 50 tūkstančių. Mūsų tokia guja yra pozicija, mes tikrai mielai diskutuotumėm tą idėją ir su kitais šešėliniais pranešėjais, ieškant subalansuoto sprendimo. Šie du fondai turi dirbti daug skaidriau ir geograf, geografinis subalansuotumas turi būti užtikrintas mūsų nuomonė. Mano manimu, tikrai geografinis kriterijus yra nepaprastai svarbus. Mm, tai galėtų užtikrinti mm, kitokios logikos pritaikymą projektams kad būtų labiau sutelkiamas dėmesys į socialinį turinį. Mes galėtumėm paskatinti investuotojus uh, labiau investuoti būtent šioje srityje. Dažnai ji yra laikoma didelės rizikos rytis ir todėl mm, mes turėtumėm užtikrinti, kad šie fondai labiau veiktų tose valstybėse narėse, kurios pergyvena ekonominių sunkumų laikotarpį. Pavyzdžiui, 499 nariai, keli šimtai tūkstančių uh, turto Tai yra pernelyg didelis ribos tokiams valstybėms, kaip, sakykime, mano valstybė Graikija, kuriai um, siaubingai reikia investicijų šiuo metu. Ir mes turime užtikrinti, kad tas projektų, ta projektų apriektis būtų kaip galima didesnė, kad kaip galima plačiau būtų apimta visa Europa. Kitaip matysime tokią situaciją kur didžioji dalis pinigų galiausiai nukeliaus į rankas tų, kuriems mažiausiai tų pinigų reikia. Tai yra tiem turtingiem fondų vadovam, kurie yra turtingose valstybėse. Iš tikrųjų, reikia galvoti apie augimą, skatinančią pridėtinę vertę ir galvoti apie daug platesnį, platesnį apriptį. Ir tikrai mes esame pasirinkę dirbti toliau su pranešėjais, šešėliniais pranešėjais su pranešėjai ir šešėliniais pranešėjais tobulinant e, šios tekstus. Žaliųjų neturiu pavardės, bet Filipas turbūt už žaliosius kalba. Aš manau, kad aš esu šešėlinis žaliųjų vardu. Pirmininko dokumentuose nėra įrašyta konkreti pavardė, bet aš sveikinu jūs su šią nominaciją. Na, pirmininkė, aš tada taip gal diskretiškai čia įsiterpsiu, gal ne visi pastebėjo. Noriu dar kartą pasveikinti ir papėti, kad... Atsiprašau, ką sakėte? Ne, iš tikrųjų, aš visiškai skaidrus permatomas. Aš sveikinu ponę Pietikainen e, Su, iš tikrųjų labai svarbu, kad ir, ir um, rinkodaros ir uh, investavimo, abi pusės būtų apimtos, e, kad būtų apimta visa Europa. Mes pritarėme pranešėjos e, išlaikytai paramai komisijai, kad kaip daugiau vadybininkų būtų leista, kaip platesnis spektras e, va, va, prisijungti prie UVK, USEF ir MFD, kad būtų vadybininkai traukti, bet mes turime būti atsargus. Uh, Um, čia turi būti tam tikrų saugiklių, kad nepatektų tie vadybininkai, kurie panaudotų EUVEC ar EUSEF e, tos prekės ženklus, tas etiketės, tam, kad e, savo įvaizdį pagerintų, nors realiai gal jų indėlis į, šias, į tas rytis nebūtų e, didelis. Iš tikrųjų, reikėtų galvoti apie tos reikalavimus, pavyzdžiui, dėl proporcingumo užtikrinimo, kad būtų diferencijuoti tie fondai, kur yra mažiau nei 200 milijonų ir, ir fondai, kur mažiau turi didesni fondai esmas turėtų būti papildomi reikalavimai dideliem fondam. Ir aišku, tas, kas e, jau buvo labai karštai aptartas klausimas anksčiau su Eusef ir Euveka, kai mes kalbėjome, atsimenate, buvo ta riba investicijų riba į tos fondus. Mes sakėme šimtas tūkstančių iš esmės. Kodėl? Todėl, kad mes e, norime tų investuotojų, um, kaip čia pasakyti, uh, kad, būtų, kad tie, kurie finansiškai um, apsukrus, kad nepatektų, ypač į rizikos kapitalo fondą, kad, kad jeigu patektų tokie rizikingesni nei tradiciniai fondai. Taigi mes galvojame, kad jeigu um, taip, tai tuomet EUCITS uh, fondai būtų tinkamesnis. EUCITS fondai būtų tinkamesnis kelias tuomet. Uh, bet tuomet galėtum, aišku, naudotis ir gautum tą investuotojų apsaugos visas tas garantijas iš JUSITS um, fondų, ne tas pats juk čia yra kaip su rizikos kapitalo fondo Europos socialinio verslumo fondu. Taigi mes laikomės tos pozicijos ir mes galvojame, kad nereikia um, to minimumo, kuomet gali prisijungti prie tų fondų mažinti. Dėl sirpas pitekainin dar norėčiau pranešimui pasakyti tris dalykus. Dėl komisijos pasiūlymo išplėsti, mm, koks turtas būtų tinkamas finansavimui rizikos kapitalo fondų. Mes uh, pasižymime komisijos e, išsakytą e, tą, e, tuos ketinimus dėl 499 dalyvių, bet mes skeptiškai vertiname tą planą mažinti apyvartos ribą dėl 500. 50 milijonų. Ir 250 milijonų. Ir kalbant apie OVKOC fondus, mes galvojame, kad specifinės taisyklės turi būti numatytos. Uh, kad būtų galima reguliuoti ir mm, tos mokesčius, kurie būtų vadovų e, taikomi dėl to, kad būtų, kas nukeliavo vadovom, kad būtų aišku, kiek iš tikrųjų nukeliauja tikras investicijas ir rizikos kapitalo fondus, socialinio verslumo fondus. Taip pat mes galvojame, kad reikia objektyvių kriterijų, kurie leistų įvertinti socialinį poveikį, taip pat ir kurios investicijos galėtų atitikti e, finansuojamumo reikalavimus. Ir taip pat tie kriterijai galėtų būti taip pat įvertinami galvojant apie kas būtų naudos gavėjai ir kokios investicijos atitiktų reikalavimus ir pagal rizikos kapitalo e, struktūrą. E, tai gal tiek būtų mano, mūsų pakeitimų ir mes toliau lauksime vaisingo konstruktyvaus bendradarbiavimo susirpa. See... Labai ačiū. FDD atstovų nėra. E, ne, ne, niekas nepaskiria savo atstovų. Daugiau. Toliau Nina Gil. Tarp iš kitų kalbėtojų. Dėkui, pirmininkė. Sutinku su tuo, kad pranešimas yra labai svarbus ekonominė ir pinigų sąjungoje. Jeigu pasižiūrėsime į rizikos kapitalo sektorių, tai mes tik tai penktadalį JAV apimčių e, sudavą siekėme, o mūsų ekonomika yra panaši savo apimtimi ir taip pat e, Brexit reikia minėti. Po kitas, e, tai tas klausimas yra labai svarbus, reikia pasižiūrėti, kas vyksta, kaip e, tam tikrus elementus pašalinus ar jiems dingus viskas klausys toliau, reikia rasti gerą sprendimą, kuris veiktų. Tačiau dabartinis pasiūlymas nežiūri į trečiųjų šalių klausimą ir uh, tai yra vienas kelias galimas, reikėtų galbūt pasižiūrėti tai. Antras pastebėjimas. Aš nesu tikra, kad e, kažkokia, kažkoks tinklas užsienio valdytojų gali būti išeitis, galbūt reikėtų iš naujo pasižiūrėti dar į tai, nes e, minimas poveikio vertinimas dėl trečiųjų šalių valdytojų, kurie galėtų e, valdyti EUSEF, EUVEKA, bet buvo pasakyta, kad tas klausimas buvo keltas anksčiau ir buvo nustatyta, kad penelyg anksti būtų atsiverti. Dėl e, galimo veikimo būdo siūlymo aš nesu tikra, kad mes dabar turėtume daug dėmesio skirti esmai ir stiprinti registravimą. Man atrodo, mokesčių klausimai jeigu žiūrėsime į Europos perspektyvą, yra kur kas aktualesni, nes būtent tai stabdo augimą, kalbu apie rizikos kapitalą. Ar ne stiprinimo elementas, bet mokesčių skirtumai yra kur kas svarbiau ir reikia galvoti, kaip spręsti tai, kad būtų galima sumažinti susiskaidimą ir užtikrinti augimą pasitelkiant rizikos kapitalą. Man atrodo, kad reikia kaip galima greičiaus spręsti šios klausimus, nors suprantu, kad gali kilti problemų. Dėkuoju. Eva Panova, prašom. Toliau. Dėkuoju, pirmininkė. Aš pritariu šiam klausimui labai stipriai, nes pati asmeniškai šioje srityje sudirbus ilgai, manau, kad ES reikia augimo ir jeigu mes rastume būdų, kaip užtikrinti tolesnį augimą, bus labai gerai tiek mūsų visuomeniai, tiek verslui, kuris galėtų klestėti. Ir dėl šio reglamento, man atrodo, kad jis gali numatyti tokias galimybės paskatinti ekonomikos augimą, pašalinti kliūtis ir Taip pat kapitalo rinkų sąjunga e, toliau bus galima kurti, tačiau reikia dar ryštingesnių veiksmų ir kuo greičiau to geriau. E, kuo greičiau tą padarysime, to bus geriau. Mm, reikia mm, prisiminti, kad dažnai verslininkai tikisi iš mūsų daugo, nes yra tik pažadų daug padaryta, duota. Taigi reikėtų, kaip galima, greičiau įdėkti atitinkamus dalykus ir pagalvoti, kaip tą padaryti. Aš e, džiaugiuosi tuo, kad priimanti šalis nebeturėtų taikyti UVEK ir EUSEF tiems abiems e, tipams fondų mokesčių, norint veikti užsienyje. Ir matau, kad skaičiai yra pritrenkintis dabar. E, mažiau negu 0,1 ES BVP tiek rizikos fondų ES sudaro, o, o JAV didesnis yra procentas, taip pat ir Izraelija. Mes turime mažinti atotrukį ir, kas svarbiausia, turėtume kur kas labiau skatinti šį sektorių, bet taip pat reikia labai atidžiai pasižiūrėti, ką galėtų reikšti tokios priemonės kaip minimalaus investavimo reikalavimas kai kalbam apie tai, apie neprofesionalius investuotojus, kurie investuotų į socialinio verslumo fondus ir rizikos kapitalo fondus. Aš e, manau, kad kartu su pranešė mes galėsime pasitarę parengti labai rimtą tekstą, solidų ir e, šiaip per e, atenčias savaitės tie klausimai bus labai svarbus paskutinė kalbėtoja Permanš Beres. Paskui pranešės. Ačiū pirmininkė. Aš pritariu visiškai tam, ką pasakė kolega Kozolino, taip pat pritariu Ninai Gil. Ir pati norėčiau tris dalykus pastebėti. Pirmiausiai, prisiminkime, kai pradėjo veikti šis, ši sistema. E, dar nebuvo naudojama tuo metu kapitalo rinkų savoka bet mes jau tuo met e, suvokėme, kokie yra pribojimai ir koks pavojus. E, reikėjo galvoti, kaip geriau daugiau suteikti, sutelkti rizikos kapitalo, e, kaip užtikrinti vientisumą didesnį rinkos ir įveikti problemas ES ekonomikoje. Pirmiausia, kaip rasti finansavimą, kad būtų galima paskui skirti moksliniams tyrimams ir kitoms sritims. E, daugiau galimybių. Mes sukūrėme tam tikrą erdvę ir taip pat atsirado vis tik tai papildomų pasiekmių, kurios ne visuomet yra pageidautinos. Ir e, kitas dalykas e, - tinkamas kapitalas fonduose ir pasiūlymai, kuriuos teikia pranešėja šioje srityje. Aš e, labai dėl daugelio dalykų, dėl finansų rinkų sutariu su pranešėja tačiau gana rezervuotai žiūriu į reikalavimų kapitalo sumažinimą tiems fondams, nes e, jeigu mes nebusime atidus, galima globalių mastų sukurti gana neigiamas tendencijas. Mes norime, kad tie fondai būtų tvirti ir kad jie neprisimtų pernelik daug rizikos e, rinkose įvairiose. Ir dabar dėl esmos e, pozicijos, dėl e, kapitalo minimalus reikalavimo nustatymo. Aš nepritariu pasiūlymams šioje srityje. Manau, kad esma yra puikiai institucija, kuri, e, konsultuodamasi su rinkos veikėjais, išsamei gali pateikti tam tikrų pasiūlymų, bet ten, kur ne neveikia teisės aktų prieimėjai. Mes dabar esame gerai paskirstę funkcijas teisės aktų prieimėjai e, priima atitinkamus reikalavimus teisės aktus ir dėl taip pat kapitalo minimalių reikalavimų, o esma turėtų būti atsakinga už visą kitą, už įgyvendimą reikalavimų ir už priežiūrą. Ir pranešėja dabar siūlo į teikti tam tikrus pakeitimus, bet mes turėtume pasinaudoti tuo ir užtikrinti didesnį investuotojų saugumą ir pagalvoti, ar tos priemonės gali prisidėti prie strateginių tikslų siekimo, tų strateginių tikslų finansavimo, pirmiausia, ilgalaikėje perspektyvoje. Pirmiausiai turiu galvoje e, perima prie ekologiškos sistemos tie dalykai yra labai svarbus ir mes turėtume taip pat pasinaudoti šio teisės aktu ir pagalvoti apie tokius tikslus. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį Burkartui, mūsų pranešėjai. Labai ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir kitiems kolegoms už pastabas. Man atrodo, kad buvo iškelta tikrai nemažai įdomių klausimų. Manau, kad dėl daugelio klausimų pavyks susitarti. Aišku, dėl tam tikrų detalių nuomonės išsiskiria, pavyzdžiui, dėl esmos vaidmens. Abi damos sėdinčios man iš dešinės apie tai kalbėjo. Manau, kad tikrai Labai svarbu susitarti dėl veiksmingo reguliavimo. Ir pats sektoris tam pritarė, nes mano, kad tai padėtų skatinti ekonomikos augimą labiau negu kad anksčiau. Na, o antra vertus pritariu ir per vonš. Labai svarbu, kad mes ateityje užtikrintumėm e, tų fondų pat, patikimumą, gerą veiklą. Tai yra būtina ir aišku, čia svarbu pasidalinti užduotimis. Manau, kad Sirpa Pietikainen patikė tikrai gerą pranešimo projektą ir be abejo per ateinančias savaitės tikiuosi, kad dar e, įvyks įdomių diskusijų norėčiau baigdamas kuo nuoširdžiausiai padėkoti pranešėjos vardu. Ačiū. Iki sausio 24 dienos galite teikti pakeitimus, šio laiko šiek tiek daugiau negu kad biudžeto patvirtinimo. Vasario 27-28 dienomis pakeitimus svarstysime mūsų komitete, na, o balsuosime, jeigu pavyks susitarti, e, E, mūsų komitete balsuosime kovo pabaigoje, 22-23 dienomis. E, tai tiek, dabar galime eiti prie dešimto klausimo ir perduotų žodį Gabriel Mato. Prašom. Ačiū pirmininkė. Labadiena visiems su naujais metais. E, toliau svarstykime mūsų darbo atvarkę. We have 10 more minutes now. Yes, because that's, yeah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 Okay, we can restart. It's 11.15. It's the time. If you don't mind, I, I continue in, in Spanish. Eh, continuamos en el... Taigi po 11.15 teskime darbą, eikime prie 10 darbo tvarkės klausimo. Mėly kolegos, tai yra Bankų sąjunga ir 2016 metų metinė ataskaita. Iš viso yra pateikti pateikti, pateikta daug pakeitimų virš 130 ir pranešėja parengė nemažai kompromisinių pakeitimų, kurie apima praktiškai visus pakeitimus. Antradienį vyko šešėlinių pranešėjų susitikimas ir ten buvo padaryta nemažai pažangos. Taigi, nedelsdama suteikiu žodį mūsų pranešėjai e, poniai Hübner. Ačiū, norėčiau kalbėti angliškai. Šitą pataisysiu na, tikrai dar labai toli iki atsižvelgimo į visus pakeitimus. Maždaug yra 30-31 kompromisinis pakeitimas ir dar yra likę daug pakeitimų, jie praktiškai susijęs tais pačiais dalykais, tačiau tikrai labai sunku juos visus įtraukti į kompromisus. Pateikti kompromisą labai sudėtinga nes e, sunku iš pakeitimų suprasti, kokia yra frakcijų pozicija. Net ir atskirose frakcijose narių nuomonės labai išsiskiria ir dėl to tikrai sunku rasti kompromisus. Rengdami kompromisus mes bandėme išlaikyti nuoseklumą, panaudoti tuos elementus, kurie priimtini daugeliui frakcijų, bet taip pat norėjome išlaikyti ir paties pranešimo nuseklumą. Mes su šešėliniais pranešėjais nemažai padirbėjome. Praėjusią savaitę įvyko susitikimas. Dabar vyksta rašytinė procedūra ir tikimės, kad jos metu išsiaiškinsime uh, E, klausimus susijusius su kompromisais. Kitas mūsų susitikimas įvyks Strasbūrė. Aš tikiuosi, kad ekonkomitete galėsime balsuoti 25 dieną. Dabar e, papasakosiu, dėl ko dabar yra ieškoma kompromisu. Na ir tai kelia nemažų iššūkių. Taigi visų pirma pasakysiu, kad mes dabar ieškome kompromiso dėl uh, neveiksnių paskolų, taip pat ir pelningumo bankų sektorija. Na, čia buvo gana paprasta rasti kompromisą dėl diagnozės. Mes e, suprantame, kad tai daugeliu šiais laikais kelia susirūpinimą. Yra klausimų susijusių su pirminė, antrinė paskolų rinka, nacionaliniais bankroto įstatymais ir dėl to mums reikia rasti kažkokią bendrą poziciją. Toliau nuomonės e, kažkiek išsiskiria ir dėl laiko terminų. Kai kurie kolegos mano, kad e, reikia skubiai rasti sprendimus, na, kiti sako, kad laiko sprendimų paieškai galima skirti ir daugiau. Taip pat reikia susitarti ir dėl reikalingų reformų tipo. Ar tos reformos turėtų būti vykdomas ir europinių lygmenių. Yra ir klausimų susijusių su nacionaliniais įstatymais. mes sugriežtiname formuluotės pradiname kompromise, ten e, paminėjome ir Europos centrinį banką, ir MPL. Tai yra neveiksnės paskolas. Noriu paminėti dar vieną labai sudėtingą dalyką. E, tai yra kompromisas dėl valstybinių įsiskolinimų. Dėl valstybės skolos ir e, įsiskolinimo yra pateikta labai daug pakeitimų. Ir tikrai labai sunku suformuoti netgi ir frakcijos poziciją, frakcijų poziciją šio klausimu. Mums reikia tokios formuluotės, kur būtų aiškiai kalbama ir apie riziką, ir e, apie naudą, ir preferencijas. Uh, FSB taip pat sprendžia šios klausimus. Taigi, mes neketiname dabar parengti galtinės pozicijos šiais klausimais. Mes e, kaip ir bendrais bruožais apibrėžiame kompromisą, bet galtinai dar nesusitarta. Toliau e, dėl e, rizikos turto ir tarptautinių standartų, apie tai diskutuojama ir Bazelėje. Ir iškilo dilema, ar čia reikia paminėti ir tarptautinius standartus, kai kurie kolegos pageidautų, kad būtų nurodytos ir priežastis arba aplinkybės, kuomet galima ir nutolti nuo tų tarptautinių standartų. Na, mes manome, kad ES turėtų tai padaryti viską, kad, įtakoti, kad įtakotų veiksmus tarptautinių lygmenių. Ar mes tiesiog turėtumėm stengtis nieko nedaryti ir vadovautis tais tarptautiniais standartais. Aš manau, kad čia pavyks rasti kompromisą. Toliau, kaip ES turėtų e, dalyvauti tarptautinėse forumuose, e, kai sprendžiami pranešime paminėti klausimai. Siliguler pateikė savo pasiūlymą. Mes manome, kad jos pasiūlymas šiek tiek e, susilpnina mūsų formuluotės, mes norėtumėm tas formuluotės sugriežtinti ir aš tikiuosi, kad pakeitimo autorė mums pritars. Nėra didelių skirtumų tarp nacionalinių alternatyvų dėl reikalavimų kapitalo įsigijimui. Nemanau, kad čia e, problemų daug. Toliau e, vadinamoji problema too big to fail, kai kažkoks bankas yra laikomas per nelik dideliu, kad galėtų subankrutuoti. Na, aš manau, kad šį klausimą irgi reikėtų spręsti ir pasistengti vadovautis objektyvesnių požiūrių, pasižiūrėti, ar čia galima pasiekti pažangos. Yra ir tokių klausimų, apie kurias yra vengiama kalbėti. Mes taip pat dar nesustarėme dėl įsiskolinimų išpirkimo. Aš nemanau, kad čia reikėtų iš naujo pradėti diskusijas dėl MIFID direktyvos. Žalieji ir Alde rengia pakeitimus dėl naujo pakeitimo, kur, naujo punkto, paragrafo, kur būtų kalbama apie Brexit. Tikiuosi, kad pavyks susitarti. Vis dar laukiu kompromiso iš žaliųjų ir socialistų dėl naujo punkto, kur turėtų būti kalbama apie uh, vadinamąjį macroprudential policies klausimą. Tai tiek dėl pagrindinių punktų, nekalbu apie preambulę, bet manau, kad dėl, ne, dėl nemažai pakeitimų teks prašyti atskiro balsavimo. Dabar šešėlinė prašyja po keturias minutės. E, pirmiausia, socialistų E, pranešėja. Euh, Norėčiau padėkoti Danutai Hübner e, už tai, kad ji dirba vadovodamėsi kompromiso dvasia, nebuvo lengva dirbti ir negaliu nieko daugiau pridurti prie to, kas buvo pasakyta per diskusijas šešėlinių pranešėjų. Uh, posėdyje visas problemas išsprendėme, kurias turėjome ir paprasčiausiai norėjau pasakyti, kad mes su žaliaisiais dabar rengiame kompromisą dėl e, rizikos ribojimo, ribojimo pagristų rizikos ribojimo principų makroekonominių lygmenių. Ir e, žiūrėdama į pakeitimus, aš galvoju, kad mes galbūt turėtume grįžti prie esmės, jeigu norėtume, kad pranešimas įgyvendintų savo tikslą. Tai yra nusiųstų signalą, e, kad reikia užtikrinti bankų sąjungos funkcionavimą. Europos parlamentas yra patvirtinęs įvairių ir tvirtina įvairius teisės aktus ir mes turime pasakyti, kas pasiteisino, kas netaip gerai veikia ir ko trūksta. E, galvojant pozityviai, galima pasakyti, kad e, visose valstybėse narėse vyksta pokyčiai, kad bendro reglamentavimo e, fondas veikia ir kad kiti elementai neblogai pasiteisino, bet kas E, yra kai kurių e, dalykų neįspręstų, pavyzdžiui, trūksta trečiojo e, ramščio ir taip pat trūksta fiskalinių saugiklių, be jų bankų sąjunga nebus sukurta. Bet mes vienodai galvome pagrindin, apie pagrindinius dalykus. Yra nuomonių skirtumai tarp to, kaip gyvendinti tai, ko trūksta, bet Aš tikiuosi, kad mums pavyks rasti atsakymą į visus klausimus, kuriuos reikia spręsti pagal tvarkaraštį e, jau patvirtintą. Yra taip pat ir kitų klausimų, kuriuos galime svarstyti ir komisijos pačius dėl edės. E, Bazelio 3 e, kūrimas, sukūrimas, galime kalbėti apie visą uh, paketą, bet aš noriu pasakyti, jog mes nenorime, kad dėrybų ir diskusijų rezultatą kažkaip nulemtų e, šis pranešimas. Kiekviena frakcija, aišku, turi savo poziciją ir kiekvienas parlamento narys E, gali siūlyti savo pasiūlymus, pakeitimus e, atitinkančius jo ir jos poziciją, bet jeigu mes norime e, veikti sistemiškai, tai mes turime ieškoti kompromisų, nepakengdami diskusijoms, kurios vyksta dėl kitų klausimų. Ir aš matau, pirmininkai, kad jūs jau žiūrite į mane nepatenkintas, tuoj baigsiu kalbėti ir tik tai pasakysiu, kad tikimės užsitikrinti tekstą, kuris pasiūstų pakankamai stiprų signalą dėl to, kad mes e, priima sprendimus, dėl to, ką reikės e, galiausiai dėkti, dėl ko apsispręsti galutinai. Ponas Tarbati, Ekar vardu. Mr. Lunes uh, is our shadow for this file. I... His apology. Ponas Lūnės atsiprašo, uh, jis mūsų šešėlinis pranešėjas ir aš uh, perskaitysiu jo vardu, jo išvadas. Ponas Lūnės norėtų padėkoti pranešėjai už jos kompromisinių pakeitimų projektus. Atrodo, viskas subalansuota, yra pusiausvyra. Uh, ekonomikos komitete anksčiau, kalbant apie šį klausimą, KR prašė, kad būtų išbrauktas skyrius apie e, fiskalinį saugiklį ir laikytis e, trijų skyrių principo pagal tris bankų sąjungos ramščius arba elementus. Mes esame patenkinti tuo, kad pranešėjas sutiko su tokiu mūsų pasiūlymu dėl struktūros. Kiti EKR e, pasiūlymai susijęs su e, valstybės rizika, su institucijomis, kurios laikomas pernelyg e, didelėmis, kad žlugtų, neveiksniomis paskai, paskolomis ir indėlių draudimo sistema ES lygmenių. Mes matome, kad mūsų, mes matome, kad ir kiti parlamento nariai pateikė panašių pakeitimų kaip ir mes ir džiaugiamės, kad E, pranešėjai traukė į kompromisinius pakeitimus e, daugelį mūsų pasiūlymų dėl trečiojo ramščio bankų sąjungos pateikta daug pakeitimų, bet jų e, tikslai yra skirtingi. Ir šis klausimas šiaip yra nepaprastai svarbus ir jam yra nedaug dėmesio skirta tekste, taigi būtų labai bus labai sudėtinga visas nuomonės atspindėti. Ir taip pat ponas Lūnės norėtų e, pasakyti, kad e, reikia edis e, pakankamai dėmesio skirti pranešimo projekte ir taip pat galvoja, kad yra dabar jau geras pagrindas toliau svarstyti kompromisinius pakeitimus kitą savaitę Strasbūre. Reikia konstruktyviai toliau e, dirbti su pranešė kitais šešėlės pranešėjais, konstru, konstruktyviai dirbti, kad būtų galima e, E, užtikrinti pakeitimus, kurie leistų e, projektą padaryti ambicingu ir realistišku. Dėkoju. Dabar Aldė eilė. Niekas lyg ir nenori pasakyti. Ponas Makatį, Guė e vardu. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešėjai už jo darbą, rengiant kompromisinius pakeitimus, už dėrybas. E, Apgailestau, kad negalėjau dalyvauti paskutinėme posėdėje šešėlio pranešėjų, bet e, tą dalyvausiu ateityje. E, pasiūsime vėliau dar elektroniniu paštu mūsų pasiūlymus ir noriu pasidžiaugti, kad e, yra įtraukta į kompromisus neveiksnių blogų paskolų problema. Jos sprendimo būdai taip pat reikia uh, E, Žiaugiuosi tuo, kad šešėlinės bankinysis klausimai įtraukti ir dėl nuostolių absorb, absorbavimo mes, kad turime vadovauti siekti minimalių bent jau standartų šioje srityje. E, toliau e, likvidavimo fondo lėšų gali nepakakti išspręsti visoms problemams, reikės ieškoti prie, e, kitų išeičių ir e, taip pat žinome, kad bankų sektorius neuždirba pakankamai pelno ir kad periferinėse šalyse teko e, panaudoti daug lėšų, išperkant, gelbstint bankus dėl e, valstybės skolos. Norėčiau, kad parlamentas padarytų pareiškimą e, dėl to, kad daugelis valstybių narių bando sušvelninti, sumenkinti rizikos ribojimo reikalavimus, tai gali būti labai negatyvu. Ir matėme, kad e, atsparumo testai parodė tam tikrų labai akivaizdžių dalykų. Turime pasižiūrėti, kas vyko su Deutsche Bank pernai ir tai turėtų atsispindėti pranešime. Parlamentas neturi daug galimybių priežios institucijų uh, prižiūrėti, tirti jų darbą ir reikia, kad būtų dirbama kolektyviai ir tikiuosi, kad mes dėl to pasieksime kompromisą, dėl to, kaip dirbti toliau. Taip pat turime pripažinti realybę. Dabartiniai e, pasiūlymai nėra pakankami dėl e, valstybių pozicijos valstybių rizikos ir dėl e, bankų, kurie laikomi didelė, per nelik dideliais, kad e, žlugtų. Reikia galvoti, kaip spręsti šią e, problemą ir, pavyzdžiui, reikia daugiau dėmesio skirti valstybinėms bankams, investiciniams bankams, riboti riziką prisimati tų bankų. Taip pat prisiminkime, kad uh, E, dirbs aukšto lygio darbo grupė, kuri užsiims e, bankų klausimais. Ir mes turėtume e, stebėti jos veiklą ir tiek pastebėjimų ir tikiuosi dirbsime sėkmingai su šešiniais pranešėjais per atėjantį laikotarpį. Ernestas Urtasun, žalių vardu, ačiū pirmininkė. Sveno Gigoldo, mūsų šešėlinio pranešėjo vardu norėčiau padėkoti pranešėjai už gerą pranešimą, už gerą bendradarbiavimą. Tačiau mes manome, kad tam tikros pastraipos e, nėra teisingos. E, mes manome, kad bankų sektoriaus padėtis sudėtinga, bankams trūksta kapitalo. Reikia tą pakeisti. Mūsų komitetas iki šiol veikia kaip finansinio stabilumo e, garantas ir mes turėtume toliau taip elgtis. Reikėtų atitinkamo finansinio reglamentavimo. Mes pateikėme pakeitimų, kurie atsispindi kompromisuose. Mums reikia uh, matome, kad šešėlis bankysės sektorius auga ir reikia taip pat uh, derinti priemonės prie skirtingų bankinių modelių. Uh, Darybininkų komanda turėtų spręsti, išspręsti svarbius klausimus kompromisais kaip kad finansinių produktų pardavimas mažmenėms investuotojams, tai labai svarbu tokiuose šalyse kaip Italija šiandieną, Taip pat reikia sustiprinti makroprudencinę struktūrą, reikia dėl to E, mes atitinkamą parinkėme e, kompromisinį pakeitimą, jį išplatysime šiandieną. Po e, Junktinės karystės referendumo reikia siekti, kad neatsirastų ne vienodų veikimo sąlygų ES ir trečiųjų šalių finansų įstaigoms. Taip pat norėtume išreikšti pritarimą kitų frakcijų kolegų pakeitimams. Mes pritarėme, kad reikia kaip galima greičiau įves, įdėkti struktūrinės reformas į bankininkystės e, sektorių dėl tų didžiųjų bankų problemų, kurie per nelik dideli, kad žlugtų. Ir e, e, pritarėme atitinkamų Danutos Hubner pakeitimui dėl fondo bankų gelbėjimo ir taip pat pakeitimus dėl e, Bazelio komiteto vaidmens. Mes galiausiai remiame e, principą, kad ECB turėtų skaidriai veikti pateikia, pateikdamas tam tikrą informaciją. Ir dar pirmininkė noriu pasakyti, jog mes norime išsakyti savo susirūpinimą, kad e, bandoma sumažinti kapitalo reikalavimus, įdėgiant švelnai ramsti kapitalo gairiams. Kapitalo gairės e, mums atrodo yra geras kelias į priekį, tačiau e, yra ženklų, kurie rodo, kad priežios institucijos e, e, švelnina tarsi kapitalo reikalavimus ir bankai tokiu būdu gali išmokėti premijas ir dividendus 27 gruodžio. E, Reuters pranešė, kad ECB Deutsche Bankui padarė didelę kalėdų dovaną nuo 10,76 procentų sumažinęs kapitalo reikalavimą iki 9,51 Tokiu būdu 4,8 milijardo eurų sutaupė Deutsche Bankas. Sakoma, kad taip atsitiko dėl geros veiklos. Tas e, norime atkreipti dėmesį į jūsų į tai ir tikimės, kad galtinis mūsų rezultatas bus geras. Ačiū, Ernestai. Toliau spontaniškai pasakymą Eva Paranova. Dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Hübner už puikų darbą. Rengiant nuomonės projektą, manau, kad mes turime tikrai gerą, rimtą pagrindą tolesniam darbui, sprendžiant šį sudėtingą e, klausimą, taip pat labai jautri šis rytis yra. Niekas turbūt nebejoja, kad liko daug iššūkių, kad reikia dar labai daug ką padaryti, kad galėtume uh, baigti kurti bankų sąjungą. Tačiau kai kas Europoje mano, kad tuos iššūkius e, turi spręsti taryba ir valstybės narės, tačiau aš priešingai laikausi požiūriu, kad jeigu mes norime sustiprinti pinigų sąjungą ir užsitikrinti eurozonos finansinį stabilumą, tai parlamentas turi aktyviai dalyvauti baigiant kurti bankų sąjungą. Aš taip pat sutinku su susirūpinimu paminėtų kolegų, pirmiausiai dėl e, įvairių e, priežios institucijų bendradarbiavimo priežios sistemoje e, priežios valdybos ir kitų institucijų. Kai kas taip pat kritikuoja tai, kad nepakankamai aiškios išėtys siūlomas, mes turėtume aiškiau ieško, ieškoti aiškesnių sprendimo būdų, Viena galimybė būtų išlaisvinti kapitalą investicijoms, užtikrinant, kad e, būtų galima parduoti pagal rinkos principus blogas paskolas. Manau, kad mums, e, ne vien man tai rūpi, mums visiems tai aktualu ir tikiuosi, kad turėsime stiprų bendrą tekstą. Ačiū. Dabar žodis pranešiai. Ar dar kas nors nori pasakyti? Dėkoju. Ačiū. Labai vėlai pakėliau ranką pradžioje net ir nenorėjau kištis į procesą, kuris vyksta šiaip labai sklandžiai, e, kadangi dirba puikiai pranešėja, norėčiau jai padėkoti už tai, kad puikiai dirba su šešėlinis panašiai savo komanda ir kad net eiliniai nariai gali e, išsakyti savo nuomonę dėl šio pranešimo. Ir prieš e, suėnant terminui pateikti pakeitimams ir dabar, kai dirba, kai vyksta dėrybos. Aš noriu sureaguoti tai, kas sakė kolegė Delvo. Jeigu mes pasižiūrėsime į detalės, kaip kad kalendorius, laikas, sąlygos, pasakysiu, kad šiuo metu mes pamatysime, jog nėra sutarimo tarp frakcijų. Edis vienas iš e, probleminių punktų yra. Aš Aš iš kai kurių kolegų girdėjau, tai bankų e, sąjunga nesukurta, e, trečio ramščio dar nėra, mums reikia jo ir reikia kaip galima greičiau veikti, bet nes nenoriu gilintis dabar į detalės, norėčiau padėkoti kolegiai iš socialistų už tai, kad e, ji pateikė tą nuomonę ir mes pritarsime tikriausiai šiai pozicijai. Ačiū, daugiau niekas nenori pasakyti, Danuta. Aš neturiu daugiau ką pridurti, visiškai pritariu tam, ką pasakė Ester. Uh, apibendrinant tą požiūrį, kad tikrai reikia mm, tą pranešimą tokį išlaikyti, netverti tų klausimų platės, plačiau, bet to dėl bazelio, pavyzdžiui, mm, kad e, SR kiti klausimai e, e, nebūtų atverti iš naujo socialinės atsakomybės dėl tų klausimų, kad nebūtų iš naujo atverti, atver, atvertusios diskusijos. Aš tikrai pritariu tam susirūpinimui ir dėl kompromisinių pakeitimų. Taip pat ir dar vienas dalykas, ką norėjau pasakyti, mes pirmos diskusijos buvo ekon šiame pranešime ir buvo aišku iš kolegų, kas pasisakė, uh, kad bus tam tikra ta tendencija sudėti viską, kas yra susijęs su sektoriumi į šį pranešimą, nes tai yra tokia proga išspręsti visas problemas dėl bankų, dėl visko ES, pasaulyje. Ir iš tikrųjų todėl yra labai daug pakeitimų ir yra labai didžiulis tos iššūkis, kaip per uh, tos pakeitimus uh, neperėti prie tokio požiūrio, kad norima viską sudėti, kas ką tik gali, uh, kaip žaisliukus ant kalėdinės eglutės sukabinti, visus klausimus, kas tik susijęs su sektoriumi. Aš tikiuosi, kad mes mes išmintingai pasielgsime, tai protingai ir, ir įveiksime tą iššūkį, nedėsime visko, neplėsime to pranešimo ir kompromisiniais pakeitimais to požiūrio laikysimės. Tai aš suprantu, tikrai labai sunku galbūt tai užtikrinti bus, bet sieksime per pranešimus, per kompromisinius pakeitimus stengsime tą padaryti, bet kad atskiruose pakeitimuose to irgi nebūtų. Aš, ką aš dar galvoju dėl kompromisų, koks klausimas mes tikimės. Uh, Um, reakcijų raštu prieš kitą sutikimą, paskui perėsime prie rašytinės procedūros, stengsime identifikuoti, kur galima kompromisus dar kiek tai patobulinti um, detalėse ir aš tikiuosi, kad iki kito sutikimo kolegos mes palaikysime tuos ryšius ir laiku sugebėsime tai padaryti iki balsavimo sausį. Labai dėkoju visiems kolegoms, dėl, dėkoju visiems kas dalyvauti diskusijose, kas išsakėte komentarus. Aš manau, kad visą tai buvo labai naudinga. Balsuojame komitete sausio 25 dieną, plenarinė sesija bus patvirtinta, ar tai vasarė, tai kovo svarstysime plenarinė sesija toliau. 11 klausimas, kiti klausimai, ar kažkas turėtų ko nors, ne, nieko, tai 12 klausimas, kitas posėdis sausio 25 diena. O dabar Perėsime į 350 salę, ten vyks Ekon ir Lybė komitetų bendras posėdis. Ačiū visiems.